Uh, good morning, everybody. Uh... Labas rytas. Kaip matote, man labai malonu, kad uh, nominuotasis komisijos narys yra jau atvykęs, susilaukė daug spaudos dėmesio. Uh, suteiksiu keletą minučių kolegoms iš spaudos uh, padaryti keletą nuotraukų. Tikiuosi, kad ir aš pats pakliūsiu į keletą nuotraukų. Gal matėte mane ir Times laikraštėje šį rytą. Taigi dar keletą sekundžių ir būtų gerai, jeigu spaudos atstovai po to e, išeitų iš priekinių eilių, kad aš matyčiau komiteto narius, kurie kol kas slepiasi už fotografų, kas yra neįprasta, nes jie taip pat mėgsta fotografuotis. Visi apsirengė gražiai šiandien atrodo, taigi, ponios ir ponai, ponai. Ponių atrodo fotografinę nematau. Taigi, noriu visus pasveikinti atvykusius į labai svarbų sustikimą. Tai yra patvirtinamasis klausimas. E, Kroatijos vyriausybei nominavus pirmąjį komisijos narį. Tai yra labai svarbi proga tiek parlamentui, tiek Europai. Ir man didelė garbė pirmininkauti šiam, šiems klausimams. Aš esu įstikinęs, kad e, vyks naudingas, konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su skirtuoju komisijos nariu. Ir aš pirmą kartą oficialiai noriu pasveikinti vertėjus verčiančius į kroatų kalbą. Deja, jiems priskirtas 24 numeris, aš atrodo jų nematau tačiau tikiuosi, kad jūs pamojosite jiems ir pasveikinsite juos atvykusius į Europos parlamentą, nes proga iš tikrųjų išskirtinė. Taigi, prieš pradedant posėdį turiu padaryti keletą oficialių pareiškimų apie klausimo organizavimą, apie komisijos nario atsakomybę ir šiek tiek jo biografijos detalių. Taip pat noriu pasveikinti auditoriją, kuri stebi šį sustikėjimą internetu, nes šis e, posėdis, kaip ir visi mūsų komiteto posėdžiai, yra transliuojami internetu. Taigi sveikinu visus žiūrinčius mus per internetą, ypač auditoriją Kroatijoje, kurie žiūri mus galbūt pirmą kartą. Negaliu pasipriešinti savo norui e, pasakyti, kad mūsų visi posėdžiai yra transliuojami, todėl aš kviečiu visus žiūrėti mūsų posėdžius internetu apie vartotojų, vartotojų dokumentus ir taip pat noriu parodyti mūsų biuletenį, kurį mes leidžiame, kurį galima gauti internetu taip pat. Užsiprenumeravus. Taigi tokia komercinė prezentacija. O dabar svarbiausi reikalai. Šis klausimas rengiamas kartu su aplinkos komitetu. Aplinkos uh, komiteto pirmininkas ir aš sutarėme, kad aplinkos komitetas, trys jo nariai, ponia Klas, e, kuri čia atstovaus kaip e, aplinkos komiteto vicepirmininkė ir trys nariai, jie užduos klausimus skirtajam komisijos narui, tik tai apie reikalus susijusius su uh, sveikatos apsauga, tai yra medicinos įranga, O daugiausia klausimų bus iš mūsų komiteto, nes daugiausia atsakomybės e, kompetencijos srities didžioji dalis, e, kuo jis užsims, yra susijęs su reikalais susijusiais su vartotojų politika, vartotojų bendradavimu, produktų sauga ir kitais klausimais, kurie yra mūsų darbo sritis. Na ir jo kompetencijos srityje eina taip pat ir sveikatos produktai. Tai yra vidaus reikalų komiteto svarbiausi klausimai. Pagal darbo tvarkos taisyklės parlamentas įvertina kandidato pasirengimą pagal jo kompetenciją, atsidavimą Europos reikalams ir asmeninę priklausomumą ir įvertinama jo žinias ar jos žinias pagal jo kompetencijos sritį ir bendravimo įgūdžius. Noriu pastebėti tai, nes žinau, kad jūs tai taip pat turėsite galvoje. Komisijos narys gali pateikti parengiamą į klausimyną, kurį tikriausiai visi turite ir paskaitėte. Tie atsakymai raštu yra pateikti parlamento nariams visomis kalbomis. Komisijos nario taip pat gavote deklaraciją apie asmeninius interesus ir aš galiu patvirtinti, kad gavau Teisės reikalų komiteto pirmininko laišką, kuris pagal šias taisyklės e, turi teisę įvertinti komisijos narių Elgesio kodeksą ir jis nepatikė jokių pastabų. Toks yra oficialus reikalavimas. Kai dėl šių klausimų eigos visas e, grafikas bus labai griežtas, matote, kad e, e, chronometras veikia visą laiką, nes yra daug narių norinčių užduoti klausimus ir todėl turime laikytis visiems skirto laiko sąžiningai. Taigi taip ir dirbsime. Trumpai paprašysiu komisijos nario, kandidatai komisijos narius padaryti asmeninį pareiškimą 10 minučių, po to likusi laiką 2 valandas ir 35 minutės skirsime klausimams. Pradėsime nuo politinių frakcijų koordinatorių, kiekvienas užduos paklausimą ir turėsime galimybę užduoti papildomą klausimą. Noriu priminti kolegoms ir komisijos nariui apie visą šį grafiką. Maksimaliai Kiekvienas kolega turi po minutę klausimui. Tikiuosi, kad užduosite geros kokybės klausimą. Kai kurie žmonės paprastai pabando užduoti du ar kartais net ir trys, tris klausimus, tačiau aš prašau užduoti vieną rimtą klausimą. Komisijos kandidatas turės atsakyti į klausimą vieną minutę ir po to per 45 sekundės kolegos gali užduoti papildomą klausimą. Tačiau noriu priminti visiems, o aš labai grįžtai laikysiuos tvarkos. Tas papildomas klausimas turi būti susijęs su pradinio klausimo tema. Jeigu pabandysite e, užduoti antrą kitokį klausimą, aš jūs nutrauksiu, nes taip yra nesažininga kitų atžvilgių, o kandidatas į komisijos narius turės minutę atsakyti. Atsiprašau, kad viską taip oficialiai pristatau, tačiau tikiuosi, kad viskas veiks gerai. Taip pat noriu priminti kolegoms, kad tikiuosi, kad klausimai bus susijęs su tomis temomis, už ką komisijos narys bus atsakingas. Žinau, kad jis, e, aišku, yra didesnės komandos narys ir e, įvairius klausimais bus tarpusvėje susiję, tačiau noriu priminti, kad e, kandidatas į komisijos narius neturi atsakomybės už maistą, maisto saugos klausimus ar tabako klausimus ar visuomenės sveikatos klausimus. Jeigu tai elegantiškai susijęsite su vartotojų politikos klausimais, tai galite tai daryti, tačiau grinai e, klausimai, kurie nebus susijęs su komisaro kompetencijos rytimi, nebus leidžiami. Taigi atsiprašau, kad aš kaip koks mokyklos mokytojas e, čia jums išdėstau tvarką, bet e, reikia pasistengti, kaip galima maksimaliau išnaudoti šį laiką ir išklausinėti komisijos narį apie tos dalykus, kurie yra jo kompetencijos sritis. Tikiuosi, kad jau viską išdėšiau. Vertimas yra e, užtikrintas į 23 kalbas. Taigi, nuolatinės 22 kalbos plus kroatų kalba. Ir aš tikiuosi, kad toliau viskas vyks gerai. Taigi, toliau. Man labai malonu pakviesti kandidatai komisijos narius e, kreiptis į vidaus rinkos komitetą pirmąjį kartą. Taigi, prašom Jums 10 e, minučių. Mr. Chairman, honorable members. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, man labai malonu atvykti pas Jūs, e, siekiant Jūsų patvirtinimo tapti komisijos nariu iš Kroatijos pirmą kartą. Man didelė garbė būti skirtam komisijos narių vartotojų politikai, tai yra puikiai proga pozityviai prisidėti prie žmonių kasdienio gyvenimo gerinimo. Jeigu aš būsiu patvirtintas, sieksiu artimo bendradarbiavimo su parlamentu. Mes turime daug bendrų interesų, gerinant Europos piliečių gyvenimo kokybę. Aišku, kad mes turime geriau, daugiau galimybių tai padaryti kartu. Ir dėl tos priežasties aš sieksiu konsensuso nepaisant partijų ir tautybių. Leiskite trumpai perėti prie mano gimtosios kalbos. Kaip pirmasis paskirtasis komisijos narys, kalbantis Europos parlamente koromatiškai. Galbūt tai nėra istorinės reikšmės įvykis, tačiau galbūt bus e, e, kažkokia tai e, reikšminga detalė. Aš noriu padėkoti visiems, kurie pasidžiaugti, kad mūsų komanda bus gera. Visų žmonių, skaitant komisijos nario, Europos parlamento ir komitetų darbas gali leisti tikėtis sėkmės ekonominėje socialinėje sinergijoje. Solidarumas yra labai svarbus visoms Europos vertybėms. Ir pats savaime jis yra vertybė, jo reikia siekti ypač dabartinėme ekonomikos kontekste, kuomet Europas turi būti susivienijusi, kad nugalėtų kylančius ekonominius iššūkius. Solidarumas ir ekonomikos klestėjimas yra svarbiausi vartotojų apsaugos politikos elementas. Tomis vertybėmis rėmiausi ir e, Kroatijoje, e, rengdamas pirmąjį vartotojų apsaugos paketą Kroatijoje ir e, siekiant e, leisti pasinaudoti galimybėmis Kroatijoje. Pirmiausia, svarbiausia yra ekonominė dimensija susijusi su vartotojų ekonominė gale. Vartotojų išlaidos sudaro 56 procentus e, BVP, todėl jie yra svarbus gaivinant ekonomiką, e, skatinant naujoves. Jų vaidmuo yra labai svarbus e, panaudojant bendrosios rinkos potencialą. Tačiau vartotojai nėra vien tik tai pirkėjai. Antroji dimensija vartotojų politikoje yra socialinė dimensija. Konkrečių apčiopiamų rezultatų vartotojams suteikimas. Rinka turi dirbti vartotojams, o ne priešingai. Tai ypač svarbu šiandien, kuomet daug Europos piliečių susiduria su sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis, o geriausia vertė už vieną eurą, kroną ar kokią nacionalinę kitą valiutą yra labai svarbu. Vartotojų politika turi suteikti galės vartotojams, kad jie galėtų pasinaudoti galimybę sutaupyti ir veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis. Pone pirmininkė, gerai parlamento nariai, aš esu realistas. Laikas iki komisijos e, termino, kadencijos pabaigos yra ribotas, tačiau to pakanka, kad būtų galima padaryti po, realų poveikį ir pademonstruoti, kad e, ES vartotojų politika gali e, būti svarbi. Jeigu patvirtintas, aš pirmiausia sieksiu susijęti savo darbą su Europos vartotojų darbo atvarkė, e, kuris susijęs ir su parlamento darbu, ypač Imko komiteto darbu. Aš laikėsiuos to holistinio požiūriu ir e, stengsiuosi apsaugoti šią darbo atvarkę, dirbdamas su kitais komisarais, ypač visapirmininkę Reding, kad būtų galima nuolat stebėti šių klausimų vykdymą. Mano na, prioritetai šioje srityje gali būti susumuoti trim žodžiais - konsolidacija, bendradarbiavimas ir komunikacija. Pirmiausia, siekiant konsoliduoti teisės pagrindus, yra keliantas pasiūlymų, kurie svarstami e, parlamentai taryboje, pavyzdžiui, dėl e, e, medicininių prietaisų, produktų saugumo ir aš stengsiuosi, kad šie dokumentai būtų patvirtinti per šią kadenciją. Ten, kur teisės aktai yra patvirtinti, aš sieksiu, kad jie būtų skaidriai ir veiksmingai gyvendinami. Ginčių sprendimo taisyklės ir kosmetikos e, priemonių e, nuostatos yra du pavyzdžiai čia. Antra, artimas bendravimas su partneriais būtų integrali mano e, darbo dalis. Vartotojų politika gali būti naudinga tik tuo met, kai yra veiksmingai gyvendinama ir kitose politikos sritise. Ji yra įvairių politikos sričių dalis ir turi būti aktyviai remiama iš įvairių partnerių pusės. Aš daug pastangų skirsiu šiam darbo, pradedant, aišku, nuo pačios komisijos. Pasisakysiu už vartotojų reikalus kolegijoje, sieksiu alijansus su kitais komisarais, kurių politikos sritis turi poveikį vartotojams. Aš taip pat nuo pat pirmos dienos dalyvausiu diskusijose dėl iniciatyvų, skatinančio vartotojų perspektyvą, vartotojų interesus visame politikos kūrimo procese. Kaip demokratiškai išrinkti Europos piliečių atstovai, parlamento nariai būtų labai svarbus partneriai, ypač šie du komitetai, kurie šiandien čia dalyvauja. Vartotojų politika yra žmonių politika ir jūs esate tų žmonių atstovai. Vartotojų organizacijos yra labai svarbus ryšys su vartotojais. Valstybės narės pirmiausia yra atsakingos, kad tokios organizacijos veiktų nacionalinių lygmenių sėkmingai. Tačiau komisija gali vertingai prisidėti čia ir aš sieksiu tai daryti taip pat. Taip pat turime bendrauti su tarptautiniais partneriais, tokiais kaip Kinija. Tai yra labai svarbu, užtikrinant, kad visi produktai parduodami Europoje, įskaitant importuojamas prekes, atitiktų mūsų griežtus saugumo standartus. E, reikia, kad ta sauga būtų užtikrinta prie šaltinio. Taip pat sieksiu e, darbo su pramonės atstovais, e, veiksmingas vartotojų apsaugos lygmuo ir bendrovių konkurencija vienodomis sąlygos, sąlygomis yra tuo paties medalio dvi pusės. Todėl aš sieksiu atvirai ir skaidriai dirbti su pramonės atstovais, ponės ir ponai. Bendradarbiavimas labai svarbus įgyvendinimui. Ir šioje srityje, aš manau, turime pasiekti konkrečių rezultatų iki 14 metų pabaigos. Vartotojų teisės, kurios nėra vykdomos, neegzistuoja praktikoje. Taisyklių įgyvendinimas pirmiausia vykdomas e, nacionalinio lygmenio, tačiau sąjunga gali e, remti tas nacionalinės pastangas. Tai yra anksčiau daryta sėkmingai per nacionalinės gyvenimo organizacijas, o mano tikslas būtų šią europinę paramą pastumėti toliau. Aš noriu įstikinti, kaip tą tinklą būtų galima panaudoti veiksmingiau, ar išplėsti galbūt taikomas rytis, nustatyti geriausią praktiką Tokios priemonės labai greitai galėtų duoti rezultatų. Be to, aš manau, kad turėtume panaudoti pranešimą apie esmo taisyklių įgyvendinimą e, atlikti kitais metais. Tai būtų proga peržiūrėti esamą sistemą ir pamatyti, ar pasiekimi geriausiai įmanomi rezultatai. Aš e, siekčiau dalyvauti ir apmastymo procese su partneriais per teinčius kelias mėnesius. Ponas ir ponai, mano trečias prioritetas būtų aktyviai ir matomai komunikuoti ir propaguoti Europos vartotojų politiką. Labai svarbu skleisti žodį apie tai, kas gerina Europos piliečių kasdienį gyvenimą. O tai turi būti pasirem, paremta tikslinė informacija vartotojams, kuri būtų pateikta aiškia, paprasta kalba. Mums reikia informacijos, kurie vartotojams pateiktų įrodymus, kad jie yra saugomi ir kad turi aiškias gyvenimas taisyklės, e, teisės. Tai yra labai svarbu vartotojams, kurie gyvena šalise su pakankamai silpna vartotojų kultūra. Yra daug sričių, kur vartotojai gali sutaupyti, jie gali sumažinti išlaidas energijai, mokėti mažesnius mokesčius bankams ar e, pirkti geresnės kokybės ilgalaikio vartojimo prekes. Aš panaudosiu savo įgaliojimus kartu su partneriais rengiant e, stiprią e, visuomenės švietimo kampaniją. Jeigu tai bus sėkminga, mes galėsime pademonstruoti pridėtinę vertę vartotojams. Ir tai paskatins juos balsuoti Europos rinkimuose kitais metais. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, vartotojų politika turi taikintis prie besikeičiančios kokybės ekonominės krizės, skaitinės revoliucijos ir augančios globalios rinkos. Jeigu mes tieksite galimybę, aš pasistengsiu panaudoti visą Europos vartotojų politikos potencialą. Tai yra iš tikroji priečių politika, jį susijusi mūsų kasdieniu gyvenimu, jį susijęja sąjungą su žmonėmis. Iš tiesų, tai yra dažnai atsakymas į pagrindinį klausimą, kurį užduoda piliečiai. Ką sąjunga man daro? Labai ačiū. Well, thank you very much indeed, Consumer Designate, for... Labai ačiū už tokį išsamų žanginį pasisakymą. Dabar e, frakcijų koordinatoriai pateiks savo klausimus. Pradėkime nuo Andrijas Švab. Na ir paskui jis dar galės pateikti ir papildomą klausimą. Ačiū paskirtasis komisarė E, Mimica, ačiū už Jūsų pasisakymą. Iš karto norėčiau pradėti nuo klausimų. Vienas iš komisijos prioritetų yra pagerinti vidaus rinkos taisyklių gyvendinimą, kurios pasitarnauja vartotojų labai. E, Dėl bendro e, rinkos valdymo parlamentas išreiškė savo vienbalsę nuomonę, sakė, kad svarbus ir SWIPS klausimas. Jūs e, savo e, atsakymuose raštu e, teigiate, kad tikite, jog galima geriau gyvendinti dabartinius teisės aktus, nekuriant naujų. Bet aš norėčiau jūsų pasiteirauti. Kokius konkrečius teisės aktus jūs norite siekti geriau įgyvendinti su valstybėmis narėmis tam, kad uh, E, iš to turėtų naudos ES vartotojai. Gal galite pateikti konkrečių e, pavyzdžių, kur jūs norite išplėsti vadinamosius sweeps? Paskirtasis komisaras, dvi minutės, prašom. Ačiū už šį klausimą, kuris leidžia man šiek tiek labiau išsiplėtoti ties bendraisiais politikos prioritetais. Aš tai įsivaizduoju kaip pagrindinį vartotojų politikos komisaro klausimą. Vartotojų politika nėra atskira politika, tai yra horizontali politika susijusi su kitomis politikomis ir ji reikalauja bendradarbiavimo su kitais kolegijos komisijos nariais, kad jų politikos e, sritis įtakotų vartotojų interesus. Taigi, aš savo veiklą vykdysiu vadovaudamasis vartotojų darbo atvarkė. Mano vaidmuo yra vartotojų darbo atvarkės gynėjas. Tai reiškia, kad aš skirsiu dėmesį keturiems dalykams. Saugumas, produktų saugumas yra svarbiausias dalykas. Tai yra vartotojų komisaro, vartotojų reikalų komisaro atsakomybė, kalbant apie nemaisto produktų saugą. Aš bendradarbiausiu su jūsų komitetu ir su kitais komitetais. Ir teiksiu pasiūlymų dėl medicinos prietaisų, dėl in vitro diagnostinių metodų, dėl produktų saugumo dėl rinkos priežiūros. Ir aš tikiuosi, kad šie pasiūlymai bus patvirtinti dar šio parlamento kadencijos metu. Tai bus pirmieji teisėkuros pasiūlymai. Vėliau aš dėmesį telksiu į vartotojų apsaugos peržiūrą. Mes valstybėse narėse pradėsime tokią peržiūrą Ir jeigu bus poreikis, mes apibriešime geresnį bendradarbiavimo pagrindą siekiant įgyvendinti teisės aktus. Be to, vartotojui, informacijos vartotojams teikimas yra labai svarbus. Tam nereikia naujų teisėkuros pasiūlymų, bet be jokios abejonės Tai yra labai konkretus uždavinys, kurį imsis vykdyti naujas už vartotojų reikalus atsakingas komisijos narys. Pone Švab, prašom. Ačiū už jūsų atsakymus, bet aš norėčiau, kad jūs pateiktumėte konkrečius pavyzdžius, kad apie teisės aktus, kurie turėtų būti geriau įgyventi valstybėse narėse, nes jūs savo atsakymuose raštu teigiate, kad vartotojų politika turi pristaikyti prie naujos realybės, jūs tą patį paminėjote dabar, ir jūs sakėte, kad reikalinga nauja vartotojų kultūra, mums reikia to siekti, mes galime tą pasiekti, bet labai sunku komisijoje pritaikyti holistinį horizontalų požiūrį ir todėl tenka atidėti šiek tiek vartotojų politikos klausimus. Manau, kad jūs turite šiek tiek paspausti e, komisiją. Aš kalbu kaip pranešėjas ir ar nebūtų naudinga prisitaikyti prie naujos realybės, siūlant daugiau e, harmonizavimo veiksmų. Vartotojai žino, kokios jų yra teisės ir jie žino, kad tomis teisėmis gali pasinaudoti komisijos nariai. Ačiū, taip. Aš kalbėjau apie tuos pasiūlymus, kurie yra svarstomi taryboje ir parlamente. Yra tiek daug teisės aktų liečiančių vartotojų interesus. Taigi, jeigu aš būsiu patvirtintas, aš norėsiu, kad vartotojų klausimas būtų traukiamas ir akcentuojamas visose egzistuojančiose teisės aktuose. Ir šiandien aš daugiausia kalbu apie neteisingą, neteisėtas komercinę praktiką, apie vartotojų teisės. Mes taip pat turime daugiau mm, dėmesio skirti priekybai internetu, e, vartotojų klausimams internete, taip pat duomenų apsaugai, tinklo neutralumo klausimams mes turime pagerinti padėtį šiuose sritise. Svarbiausias dalykas yra vartotojų teisės, ar tai būtų keliautojų teisės, keliaujančių bet kokiamis transporto rūšimis ar kitų vartotojų teisės. Aš tikrai palaikysiu ryšį su kitais komisijos nariais, kad vartotojų interesai būtų atspindėti valstybėse narėse, ir ES lygių. Um... Ačiū. Dabar perikime prie Evelyn Gebhardt. Kitas klausimų ratas. Prašom, Evelyn, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. E, ponas Mimica, jūs e, ką tik sakėte savo įžanginėje kalboje, kad tos vartotojų teisės, kurios yra neįgyvendintos, neegzistuoja ir aš jums tikrai galiu pritarti. Europos parlamentas jau seniai sprendžia klausimą, kaip būtų galima pagerinti teisės aktų įgyvendinimą. Ir aš manau, kad vienas iš tokių uh, būdų tai yra uh, kolektyvinių e, skundų sistema. Ir uh, Aš norėčiau pasiteirauti, ar jūs esate pasirengęs e, žengti žingsnį priekį ir pateikti pasiūlymą šioje srityje. Paskirtasis komisaras. Ačiū. Pone Gebhardt, ačiū už tai, kad iškėlėte e, šį um, klausimą dėl kolektyvinių skundų. Uh, Šis klausimas pleveno jau seniai ir taryboje, ir Europos parlamente, ir buvo bandoma rasti patį geriausią variantą vartotojams. Taip iš tikrųjų. Tam, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti vidaus rinką ir tam, kad vidaus rinka funkcionuotų, tam, kad būtų galima e, vykdyti priekybą ir kitose šalise, mes turime užtikrinti, jog vartotojai pasitikės e, vidaus rinką, kad jie galės pasinaudoti visų vidaus rinkos potencialu ir tie kolektyviniai skundai galėtų būti žingsnis būtent tokio linkme. Be abejo, jau suprantate, kad tokia iniciatyva dar nebuvo oficialiai patvirtinta komisijoje. Aš nebuvau įtrauktas į parengiamosius darbus, kai buvo rengiama ši iniciatyva. Taigi būtų nelabai tinkama dabar komentuoti būsimą komisijos pasiūlymą. Vis dėlto galiu pasakyti, kad netrukus pasirodys komisijos pasiūlymas, kur bus kalbama būtent apie tuos kolektyvinius skundus bus patiktas nuseklus, horizontalus pasiūlymas, kurio ir prašė Europos parlamentą savo nuomonėje. Jeigu mane patvirtins, aš Pasigilinsiu komisijos pasiūlymo detalės ir tikrai mielai galėsiu pakalbėti plačiau apie šį dosiją, ypač apie tai, kaip tai atitinka vartotojų interesus, kokią galimybę vartotojai turės teikti kolektyvinius skundus ir Iš tikrųjų, tai nėra įprastinis skundo nagrinėjimas teisme, bilinėjimasis, tai tiesiog užtikrins geresnę vartotojų teisų apsaugą, geresnį vartotojų pasitikėjimą. Tai bus dalis mano būsimo darbo. Ir aš norėsiu tęsti dabartinį komisijos darbą ir visiškai netrukus tas pasiūlymas jums bus pristatytas. Uh, Papildomas klausimas, pane Gebhardt, aš norėjau pasiteirauti jūsų asmeninės nuomonės, o ne apie tai, kad šiuo metu veikia Europos komisija. Tai vis dėlto skirtingas dalykas. Ar aš teisingai jūs supratau, kad jūs iš esmės asmeniškai pasisakytumėt už tokio kolektyvinio skundų mechanizmo įvedimą, ar ne? Taip, ponė Gebhardt. Aš pasisakau už kolektyvinį ginčių nagrinėjimo mechanizmą, kuris atitiktų nacionalinę jurisdikciją ir teisinės tradicijas ir kuris gintų vartotojų interesus. Aš už tai kovosiu, kai bus pateiktas komisijos pasiūlymas Ir dabar aš negaliu pasakyti, koks yra konkretus to pasiūlymo turinys, bet kaip paprastai aš sieksiu įtraukti vartotojų interesus į kolektyvinį ginčių nagrinėjimo mechanizmą. Mes jau galėjome uh, Mes galėsime vėliau e, išsamiau padiskutuoti apie komisijos pasiūlymą, kai jis bus pateiktas Europos parlamentui. Tuomet galėsime pakalbėti apie tai, ar tas pasiūlymas atitinka vartotojų lūkesčius ir interesus. Ar tas pasiūlymas užtikrina vartotojų teisų gynimą ir vartotojų pasitikėjimo stiprinimą vidaus rinkoje. Ačiū. Toliau Alde frakcija. Pane, ponas Lokegard. Um, welcome to Brussels. Ačiū. Komisijos nariai, sveiki atvykę į Briuselį. Alde frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs e, gavus tokias svarbės pareigas. Aš e, dabar kalbu kaip Danijos atstovas, e, mažiau, mažos šalies atstovas. Ir aš manau, kad Briuselis yra tinkama vieta. O dabar perėsiu prie klausimo. E, kalbant apie vartotojų teisų direktyvą, nediskriminavimas dėl gyvenamosios vietos, šis klausimas buvo labai svarbus ir man regis, kad šis klausimas primeta prievolės įmonėms, e, kurios netaiko vartotojų įstatymo. Kaip Jūs matote e, šią situaciją ir kaip Jūs galėtumėte paaiškinti tą nediskriminavimo nuostatą dėl įsisteigimo šalies vietos? Ačiū už šį klausimą. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad bendra rinka yra dažnai susiskaidžiusi dėl nesažiningos priekybinės praktikos arba dėl tam tikrų iš ankstinių sąlygų, kurias įdėgia tam tikri rinkos dalyviai. Ta pati galima pasakyti ir apie priekybos internetu atvejus tiek savo šalyje, tiek kitose šalise. Mes turime galimybę E, nustatyti įvairius rinkos susiskaidimo atvejus. Mes matome, kad yra diskriminuojama tautybės pagrindų, e, gyvenamosios šalies pagrindų arba taikant konkrečius mokėjimo instrumentus, tik leidžiant atsiskaityti mobiliosiomis priemonėmis arba tik tam tikro tipo kreditinėmis kortelėmis. Už vartotojų klausimus atsakingas komisijos narys, žinoma, ir čia kartu su komisijos nariu Barnie turėtų imtis veiksmų ir spręsti tokius klausimus. Taip pat atkreipti dėmesį į finansinės paslaugas ir mokėjimus. Jau yra tam tikros taisyklės paslaugų direktyvoje, kurios ragina nediskriminuoti tautybės ir gyvenamosios vietos pagrindo. Tačiau tame pačiame sakinyje yra sakoma išskyrus tuos atvejus, kai galima pagrysti objektyviais kriterijais. Ir mes kol kas neturime tikslių gairių dėl objektyvių kriterijų nustatymo. Ir žinoma, reikėtų sutelkti dėmesį į tą pagrindą, kad galėtume nuspręsti, kas yra pagrysta, o kas yra negali būti pagrysta, kalbant apie diskriminavimo atvejus rinkoje. Žinoma, jūs iškėlėte labai svarbų klausimą bendrai rinkai ir mes kolegijoje padarysime viską, ką galime, kad šios klausimus išspręstume. Ačiū už atsakymą. Labai trumpai pakomentuosiu. Jūs savo atsakymu teigiate, kad jūs palaikysite mažas vidutinio dydžio įmonės Europoje, nes jos yra labai svarbios Europoje. Ačiū. Taip. Iš tiesų mes turime dėti visas įmanomas pastangas, kad bendra rinka, kad vidaus rinka būtų naudinga vartotojams ir mažoms bei vidutinio dydžio įmonėms. Didelis bendrovės gali pačios savimi pasirūpinti, jos turi pakankamai teisinių žinių, patirties, gali pačios išanalizuoti apsaugos, saugumo taisyklės taikomas rinkoje. Tačiau kalbant apie mokėjimo metodus, apie nediskriminavimą rinkoje, mes turime ginti mažų ir vidutinio dydžio įmonių interesus, taip pat ir vartotojų interesus. Ačiū dabar, ponė Ruler. Ačiū. Gerbiamas Pone Mimica, tikrai labai džiaugiuosi jūsų pasisakymu, kad teisės įgyvendinimas bus labai svarbi jūsų būsimo darbo dalis. Kalbant apie teisės įgyvendinimą, uh, Be abejo, iškyla ir rinkos priežiūros klausimas. Mes jau ne vienerius metus laukiame naujo komisijos pasiūlymo, jis jau pateiktas, tuo džiaugiamės ir štai turiu klausimą. Naujame komisijos pasiūlyme remiamasi rizika grindžiama analizė, bet dėje nėra rizikos apibriešties. Kaip jūs manote, kas yra laikoma rizika tos direktyvos kontekste. Taip pat dar trūksta ir e, socialinės apsaugos aspekto šiame, šioje direktyvoje. Norėčiau pateikti dar vieną pavyzdį. Tarkim, žaislų sektorius. Praktiškai kiekvienais metais apie kalėdas iškyla koks nors um, skandalas ir uh, tai silpnina e, piliečių pasitikėjimą, kaip galima būtų užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdoma rinkos priežiūra ar būtų užkirstas kelias tokiems skandalams. Ir dar vienas klausimas dėl, rizik, dėl ribinių verčių. Europos teisingumo e, teismas uh, priėmė sprendimą Vokietijos atžvilgių, tai yra sprendimas susijęs su sunkiųjų metalų kiekiu žaislose. E, kaip komisija tai vertina ir ką reikėtume daryti toliau? Ačiū, ponė Rūlė, už šį klausimą. Iš tikrųjų, vartotojai yra susirūpinę dėl produktų saugos. Uh, jie rūpinasi ir produktai palankus jų sveikatai ar nekenkia jų sveikatai. Jeigu europinių lygmenių būtų harmonizuotas rizikos vertinimas, tai tuomet mes negalėtumėm dirbti taip veiksmingai, kaip tuo atveju, jeigu e, rizikos vertinimą atlieka nacionalinės institucijos. Ką mes galime padaryti europinių lygmenių? Mes galime sustiprinti teisės aktus, gairias dėl rizikos vertinimo. Ką dar turime padaryti? Turime pagerinti bendradarbiavimą tarp rinkos priežiūros institucijų. Bendradarbiavimas tarp jų, e, pasinaudojimas geriausia turima praktika, tiksliau prieš tai um, išsiaiškinimas, kas yra ta geroji praktika, paskui tos gerosios praktikos skleidimas ir kitoms nacionalinėms priežiūros institucijoms yra svarbus dalykai. Mes kalbame apie tai, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti ir su pramonės sektoriumi. Pramonės sektorius taip pat turi suprasti, kad yra svarbu gaminti saugius produktus Buvo patiktas pasiūlymas dėl naujos rinkos stebėsenos arba rinkos priežiūros iniciatyvos. Tame pasiūlyme atsižvelgiama į daugelį šių aspektų. Ten kalbama apie tai, kad reikia gerinti rizikos vertinimą nacionalinių lygmenių, kad reikia užtikrinti tokių vertinimų koordinavimą, kad turi bendradarbiauti priežiūros institucijos tarpusavyje, jos turi nuolat diskutuoti vairiais klausimais tam, kad būtų sukurta uh, saugia aplinka produktams ES rinkoje. Pane Riulė, papildomas klausimas, dar noriu pasiteirauti. Na, jūs ne visai tiksliai atsakėte, kaip jūs apibrėžiate riziką. Kiek supratau, jūs norėtumėte, kad Europoje būtų vienodi rizikos vertinimo standartai, bet visų pirma, mums reikia vieningos apibriešties, kas yra rizika. Uh, Jūs teisingai pastebėjote, kad ir pramonė turi prisimti savo atsakomybę. Aš noriu pasiteirauti, kaip jūs ketinate pramonės sektorių glūdžių įtraukti rinkos priežiūrą. Man irgi atrodo, kad pramonės sektorius ir viešosios institucijos turi dalintis atsakomybę. Ačiū. Taip. Sauga siejasi su mokslu, moksliniais tyrimais, mokslinėmis rekomendacijomis. Tai yra pats geriausias būdas pagerinti rizikos vertinimą ir apibriežti riziką. Reikia remtis moksliniais duomenimis. Mes turime dirbti kartu. Dėl to E, reikia pagerinti rizikos vertinimą ir tai reiškia, kad e, reikia e, tvirčiau remtis moksliniais duomenimis ir būtent to siekia komisija. Mes turime ir toliau tęsti darbą tam, kad galėtumėm atlikti tinkamą rizikos vertinimą tam, kad nacionalinės priežiūros institucijos galėtų atlikti tinkamą rizikos vertinimą. Aš manau, kad būtent tai yra žingsnis į priekį, teisinga kryptis ir aš tikrai būsiu laimingas galėdamas prie to prisidėti. Ačiū toliau, ECR frakcijos radu ponas Bilandas. Ačiū e, konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu noriu pasveikinti Jūs su šiuo nauju paskirimu. E, savo atsakymas raštu. Jūs sakote, kad skatinsite bendrosios rinkos naudą vartotojams. Tai būtų prioritetas. Tai malonu girdėti. Kokių, kokią konkrečią naudą jūs skatinate propaguoti vartotojų atžvilgių? Kaip tai darysite ir kada? Ačiū, ponia Bilanai. Iš tiesų, bendroji rinka kai, kaip kartuojame įvairiomis progomis, turi būti naudinga vartotojams. Yra bendrosios rinkos aktas, kuris buvo smarkiai propaguojamas ir šiame parlamente, šiame komitete. Netgi bendrosios rinkos akto pavadinimas buvo pasiūlyta šiame komitete. Vartotojų politiką ir vartotojų interesus aš vertinu kaip svarbiausią varančiąją bendrosios rinkos, vidaus rinkos jėga. Todėl aš e, tikiuosi galimybių, kad kai kalbama apie plačius, plačias Europos iniciatyvas, ar tai būtų Europa 2020 ar Europos semestras, e, turėsime dirbti kartu kad nutoltume nuo grinų makroekonominių rodiklių ir skaičiavimų, e, siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo ir daugiau čia įtraukti vartotojų perspektyvą, e, vidaus rinkos perspektyvą. Bendrosios rinkos aktas reikalauja labai tikslių e, veiksmų ir priemonių 12 skirtingų sričių - vartotojų politikos srityje, o vartotojų politikos priemonės yra tarptų 12 sričių gerinant bendrosios rinkos veikimą. Vartotojų politika yra visgi horizontali politika, kuri gali prisidėti prie bendrosios rinkos sėkmės. Todėl daugelis konkrečių veiksmų turės būti įgyvendinti ir propagojami tam, kad rinka veikt, dirbtų vartotojams ir vartotojai būtų rinkos reikalų centre. Pone Bilanai, papildomas klausimas. Ačiū už atsakymą. Kaip įtrauksite valstybės narės ir parlamento narius, propaguojant bendrosios rinkos naudą vartotojams? Kaip dirbsite su valstybės narėmis, užtikrinant, kad valstybių narių darbas vartotojų politikos rytyje būtų veiksmingai komunikuojamas, ypač artėjant kitų metų Europos rinkimams. Ir kokia konkreti politika galėtų būti nu, panaudota propaguojant ES darbą, kad būtų galima padėti vartotojams. Ačiū už papildomą klausimą. Aš jau pabrėžiau koks svarbus yra koordinavimo darbas tarp visų suinteresuotų šalių, kurios turi įtakos vartotojų politikos sėkmiai ar nesėkmiai. Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis yra svarbi to bendro bendradarbiavimo dalis ir aš dėsiu visas pastangas, kad nuolat palaikyčiau kontaktus su valstybėmis narėmis, e, jų institucijomis, rinkų stebėjimo institucijomis įgyvendinimo institucijomis, kad pagerėtų jų veiklos koordinavimas. Sakyčiau, kad tai yra ta politikos sritis, kuri turi būti, kurioje turi būti veikiama aktyviai. Jeigu aš būsiu patvirtintas į šį postą, aš nelauksiu, kol valstybės narės pradės Europos e, lygmens teisės aktų perkelimą. E, Nelauksiu, kol jos pradės galvoti apie geriausius bendradavimo metodus vartotojų apsaugos srityje. Tačiau aktyvumas reiškia, kad reikia nuolat kontaktuoti su nacionalimas įstaigomis ir nesudaryti įspūdžio, kad kažkas vyksta Europos lygmenių, o kažkas e, lieka nacionalinių institucijų lygmenių. E, ta sinergija ir tarpusavę sąveika yra labai svarbus dalykai. Ačiū ir galiausiai paskutinis koordinatorius ponas Paška, e FD frakcijos vardu. Ačiū. Atsiprašau, e, pirmiausia ponas Dejong, po to ponas Paška. Ponas Dejong. Ačiū pirmininkė. Imko komitetas e, yra atsakingas e, užtikrinant, kad vartotojų politika būtų tinkamai koordinuojama Jūs esate komisijos narys, e, skiriamas iš mažos šalies, jūs turėsite koordinuoti visą vartotojų politiką su Cruz Reding Barnie. Kaip tai padarysite, kaip užtikrinsite, kad vartotojų politikos gyvenimas būtų nuoseklus ir teisės aktai būtų nuoseklus, kad būtų įtraukti iš darbą vartotojų atstovai juk norime užtikrinti, kad vartotojų balsas būtų girdimas. Kaip dėl to teisės aktų pėtsako, kaip jūs užtikrinsite, kad vartotojų organizacijos turėtų tinkamą įtaką? Ačiū ponė Dejong už šį klausimą. Per pasirengimą šiam klausimui Aš pasistengiau įsiminti komisijos narių skaičius, kuriais e, reikės dirbti vartotojų teisų apsaugos srityje. E, pačiame politikos priemonių kūrimo e, pradžioje, aišku, įvertinant ir poveikį ir dirbant uh, bendrą teisėkuros darbą. Taigi 11 yra kolegijoje narių, kurie vienai par kitaip galėtų turėti įtakos, e, padaryti poveikį vartotojų interesams per savo politikos rytis. Ši komisija dirba vis daugiau ir daugiau horizontaliai. Atrodo, kad nebėra ne vienos vertikalios politikos ryties, kuri būtų susijusi tik su vienu komisijos nariu. Viskas yra susijęs su uh, politikos ryčių suderinamumu ir tarpusavę sąveiką. Ir vartotojų reikalai taip pat čia puikiai tinka pagal šią koncepciją. Mano taisyklė bus ankstyvoje stadijoje kelti komisijų, vartotojų klausimus iki pat e, teisės aktų įgyvendinimo. Tai ir kitas politikos priemonės padarys e, supratamesnės, priimtinesnės piliečiams ir vartotojams. Tos priemonės taps labiau priimtinos, jeigu jos iš tikrųjų atspindės tikruosius vartotojų interesus. Aišku, turime apibriežti, kas yra tikrasis tas interesas, turime turėti priemonės tam, kad galėtume kelti į, į priekį vartotojų interesus. Tačiau būtent taip aš įsivaizduoju tą koordinacinį darbą komisijoje. Labai ačiū. Ar bus papildomas klausimas, ponė Dejong? Taip, ketinimas labai geras, tačiau atsakymas yra labai apibendrintas. Reikėtų kalbėti konkrečiau. Pavyzdžiui, keleivių teisės. Ponas Kalas yra atsakingas už šį klausimą. Aišku, kad vartotojai nori užtikrinti, kad jie, jų teisės būtų vykdomas nepaisant to, kokią transporto rušimi jie naudojasi. O komisijoje yra daug fragmentuotų pasiūlymų dėl keleivių teisų. Ar sieksite užtikrinti, kad vartotojai būtų išgirsti? Ar galite nueiti pas mano kalasą ir pasakyti štai, ko nori vartotojai? Ačiū už šį papildomą klausimą. Aš jau sustikau su vicepirmininku Kalasu ir mes aptarėme tai, kaip gerinti, sustiprinti esamus teisės aktus dėl e, keleivių teisų. Ir mes sutarėme, kad reikia dėti bendras pastangas, kad vartotojų interesai ir vartotojų teisės atsispindėtų visur. Būtent šis rytis ir yra ta, kur vartotojų teisės, keleivių teisės yra susijęs su mano asmeniniais interesais po trijų savaičių aš dar atvykęs į Briuselį, aš dar neturiu, negavau savo bagažo, kuris dingo Briuselio oro uoste. Taigi, tai gali būti akivaizdus pavyzdys, kaip svarbu yra gerinti keleivių teises, kad jie galėtų atgauti savo bagažą net galbūt tie, tas bražas ir nedingęs, galbūt jis pavoktas. Aišku, kad e, svarbu ir e, darbuotojų teisės, teisė į streiką ir taip toliau, tačiau reikia aiškių nuostatų kad, apie tai, kas atsakingas dėl nuostolių ir tokių veiksmų e, pasiekmių. Mes lauksime labai susidėmėję jūsų pasiūlymų e, šią prasme. Toliau ponas Paška, paskutinis koordinatorius. Mimica, uvodom... Ačiū. Komisijos nary, ponė Mimica. Pirmiausia, aš norėčiau palinkėti Jums ir Kroatijos piliečiams, kad narystė ES atneštų aukštesnę gyvenimo kokybę ir taikę ateitį. Jūsų intereso vienas rytis yra visuomenės informavimas apie vartotojų teisės. Aš norėčiau paklausti jūsų, kokių konkrečių žingsnių ketinate imtis šioje srityje. Ačiū. Yes, thank you very much, first of all. For... Ačiū už Kroatijos pasveikinimą ir tokius gražius linkėjimus mums dalyvaujant Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos reikaluose, prisijungiant prie Europos šeimos. Tai buvo mūsų tikslas, kurio mes siekiame daugybę dešimtmečių. Ir dabar e, šis mūsų tikslas e, tampa realybę. Kalbant apie tikrąjį kasdienį Europos piliečių gyvenimą, taip pat ir Kroatijos piliečių gyvenimą jau netrukus, turiu pasakyti, kad Tai yra svarbu, kalbant apie Europos vartotojų politiką. Mes turėtume sutelkti dėmesį į pagrindinius šios politikos ramščius. Ir turime išsaugoti saugumo lygį tokį, koks jis yra dabar ir jį dar labiau pagerinti. Mūsų vartotojai turi įgyti daugiau galių Dar vienas tikslas būtų integruoti vartotojų politiką į visas kitas politikos sritis bei vidaus rinkos priemonės, kurios skatina vidaus rinkos plėtojimąsi dėl vartotojų teisų. Aš jau bandžiau paaiškinti, kokių veiksmų aš imsiuosi kartu su komisijos pirmininko pavaduotoja ponė Reding, siekiant pagerinti vartotojų teisių sistemą. Ir jeigu būsiu paskirtas į komisijos narius, aš ketinu būti atsakingas už vartotojų teisių užtikrinimą šių žingsnių reikia imtis Europos ir nacionalinių lygių. Ponas Paška, ačiū. Ačiū už atsakymą. Greitas ginčių sprendimas taip pat yra susijęs su vartotojų teisų apsauga. Ar jūs ketinate informuoti vartotojus apie greitą ir efektyvų būdą spręsti ginčius? Yes, indeed, I would. Taip. Informavimas arba tinkamas vartotojų informavimas, neapkraunant vartotojų per nelik didelių informacijos kiekių, pateikiant jiems išsame ir aiškę, lengvai suprantamą informaciją Vartotojai turi suprasti savo teisės. Tai yra labai svarbus veiksmas, kurio ketinu imtis. Aš norėčiau prisidėti prie bendrų pastangų, kurių tikslas būtų užtikrinti efektyvę e, vartotojų apsaugos politiką. Pirmininkas, ačiū. Dėkoju, baigėme koordinatorių klausimų atsakymų etapą. Aš norėčiau padėkoti parlamentarams už tai, kad laikėsi jiems skirto kalbėti laiko. Dėkoju komisijos nariui už atsakymus, tačiau norėčiau paprašyti kalbėti jūsų šiek tiek trumpiau, ir įspėsiu jūs štai tokiu ženklu, kad spėtume steigti žodį visiems norintiems pasisakyti. Dabar persime prie kitų penkių parlamentarų, komisijos komiteto narių, Žuvan Kampos, ponas Pankovič iš Kroatijos, ponas Šaldemozė ir Tun. Mes pradėsime nuo pono Žovan. Vieną minutę jums dabar klausimų užduoti. Komisijos nariai. Aš norėčiau pasveikinti Jūs, Jūsų šalį jungiantis prie Europos Sąjungos ir aš norėčiau prisijungti prie ponios Gebhardt klausimo dėl e, kolektyvinio ginčio sprendimo. 2012 metais mes pritarėme tokios sistemos įsteigimui, jeigu bus numatytos apsaugos priemonės. Mums reikalinga tokia sistema, vartotojai turi būti apsaugoti, dabar galioja paskiri valstybių narių teisės aktai, mums reikalingos apsaugos priemonės. Taigi, kaip ponia Gebhardt ir klausė, mes su jumis dabar bendraujame asmeniškai. Ar jūs asmeniškai pasisakote už tokią sistemą, jūs sakėte taip, su sąlyga, kad tai prisidės prie vartotojų teisų, taip mes su tuo sutinkame. Ir antra, jūsų įvardyta sąlyga buvo tokia, kad turi būti atsižvelgiama ir į valstybių narių teismų padėtį. Mes nuolat uh, ginčijamės su nacionalinėmis teismų sistemomis dėl šio klausimo, tai yra ginčytinas klausimas. Kokias apsaugos priemonės dėrėtų jūsų nuomonę įdėkti, kaip dėl aplinkosauginių klausimų ir kolektyvinių ginčių sprendimo mechanizmo šioje srityje? Ačiū. Ačiū, ponia Žuvan, kad e, grįžote prie šio klausimo. Tai yra labai svarbus klausimas, kalbant apie vartotojų pasitikėjimą, taip pat ir bendrai apie vartotojų politiką. Aš paprašysiu jūsų supratimo. Man dabar nepaprastai sudėtinga detaliai kalbėti apie pasiūlymą, kurio komisija dar nėra paskelbusi. Bet aš norėčiau pakartoti. Taip, aš pasisakau už tai ir jeigu šis pasiūlymas bus patvirtintas, aš jį palaikysiu, aš pasisakau už horizontalų, nuoseklų, darnų požiūrį, kurio tikslas yra vartotojų teisės, bendradarbiavimas, konkurencingumas, aplinkosaugos aps, aplinkos apsauga taip pat gerų, gerų, gerų, geriausių pavyzdžių įtvirtinimas. Taip yra nacionalinės teisminės tradicijos susiformavusios šioje srityje ir jos rodo, kad bilinėjimuose problema, problema gali būti, galėtų būti atidėta į šalį, jos būtų galima išvengti, jeigu būtų pasitelkta geriausiais, pažangiausiais nacionalinės praktikos pavyzdžiais. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad turime būti realistai, turime peržiūrėti Europos teisminę tradiciją ir sakyčiau, kad mums reikėtų uh, eiti į priekį žingsnis po žingsnio, siekiant apčiuopiamo rezultato. Šis pasiūlymas iškart neišspręs visų problemų, netlieps visus iššūkių lūkesčius, bet siūlau laikytis nuoseklaus požiūrio. Papildomas klausimas. Ačiū. Jums labai dar viena pastaba ir vienas klausimas. Žinoma, mes turime gerbti nacionalinius teisės aktus. Visą tą žinoma, tačiau kartais tais aktais yra prisidengiama kaip alibi, stabdant pažangą. Tai yra techninio pobūdžio klausimas, į jį sudėtinga atsakyti, bet aš norėčiau geriau suprasti mes galime prisijungti dėl žalos atlyginimo, tačiau ne visi nori prisijungti prie šios nuostatos. Ar jūs pasakytumėte už ar prieš prisijungimo nuostatą? Again, you are definitely trying to get some. Vėl jūs bandote išprašyti iš manęs, jei ne įsipareigojimą, bet labai aiškaus atsakymo dėl tokio jautraus klausimo. Taip, šis klausimas labai subtilus, nes kol kas nėra bendro sutarimo dėl ben, bendros programos sistemos. Na, kalbant šiek tiek konkrečiau, tiksliau, Man atrodo, kad mes turime kartu dirbti, siekiant išvengti tokių baudžiamųjų veiksmų, kalbant apie bendrą kolektyvinę ginčių sprendimo sistemą Europoje. Aš kaip komisijos narys, atsakingas už vartotojų politiką, vartotojų apsaugos klausimus. Jeigu būsiu paskirtas į šias pareigas, norėsiu vaidinti svarbų vaidmenį šioje srityje ir sieksiu, kad mes api... parengtume tą bendrą ginčių sprendimo sistemos apibrėžti. Ačiū. Dekampos. Ačiū, sveikinu Jūs atvykus į komitetą. Ačiū už e, mūsų komiteto delegacijos prieimimą Jūsų šalyje paskutinį kartą. Kalbant apie vartotojų pasitenkinimą e, energetikos rinkoje, mano klausimas yra susijęs su energetika. E, vartotojų pasitikėjimas yra žemas, kainos kyla ir tokios tendencijos tęsis dar ateinančius keliarius metus. Mes žinome, kad tiesioginis ir netiesioginis apmokesnimas atsispindi sąskaitose ir smulkus vartotojai dėl to kenčia, rinka nebėra skaidri, dėl to kenčia namų ūkiai. Vartotojų didesnė apsauga yra labai svarbi bendroje energetikos rinkoje. Taigi, kokių priemonių galima būtų imtis siekiant padidinti kainų skaidrumą ir supaprastinti sąskaitas už elektros energijos tiekimą? Kokias priemonės jūs ir ES imsitės, kad apsaugotumėte pažeidžiamus vartotojus? Ačiū. Labai ačiū už tai, kad iškelėte šį klausimą. Klausimas iš tikrųjų susijęs su mūsų kasdieniniu gyvenimu, ypač dabar vartotojai susiduria su tokiais e, klausimais, vartodami elektrą, dujas. Kalbant apie elektros rinką, Tai čia kyla štai kokios problemos. Kyla elektros kaina, nes branksta kuras, daugiau investuojama į atsinaujinančią energiją, taip pat e, į CO2 emisijų mažinimą laikantis tų reikalavimų kurie e, galioja rinkos operatoriams. Ir šiame kontekste mes visą laiką turime užtikrinti, kad elektros mažmeninės kainos nedidėtų daugiau negu kad kyla didmeninės kainos. Yra tam tikras energijos paketas. Jis yra skirtas tam, kad elektros rinka taptų konkurencingesnė, labiau prieinama vartotojams. Mes turime pasinaudoti visais tais privalumais, kuriuos vartotojams gali duoti energetikos paketas. Sąskaitų pateikimas yra tik viena sritis Iš tikrųjų, mes norėtumėm skaidresnio, lengviau suprantamo sąskaitų pateikimo proceso, ypač turim omeny elektroninės sąskaitas. Komisijos tarnybos bendradarbiauja su um, energetikais ir mes ketiname atlikti e, tyrimus įvairiose sektoriuose, taip pat ir e, elektros energijos sektorija. Komisarė, yra nacionalinių e, reguliuotojų ir nacionalinių reguliuotojų institucijų. Kokį vaidmenį jūs numatote nacionalinėms e, reguliuotojų institucijoms ir taip pat Europiniai reguliavimo agentūrai? Kaip galima būtų sustiprinti e, reguliuotojų e, kompetenciją siekiant geriau apginti vartotojų interesus? Ačiū už klausimą. Nacionalinių energijos reguliuotojų institucijų vaidmuo turėtų būti sustiprintas e, pagal energetikos paketą. Šios institucijos turėtų turėti daugiau įtakos tam, kad galėtų geriau apginti vartotojų interesus, vykdydama savo reguliavimo veiklą. Turiuomenį ne vien tik tais techninius aspektus ir reguliavimo aspektus. Kalbu apie tai, kad energetikos rinkoje, ypač konkurencingoje, Energetikos rinkoje turėtų būti ginamos ir vartotojų teisės, jie turėtų turėti geresnės galimybės pasirinkti, tarkim, kitą energetikos tiekėją. Na, o kalbant apie Europinę agentūrą, tai ji turėtų būti veiksmingesnė, turėtų turėti daugiau išteklių tam, kad galėtų stebėti konkurenciją rinkoje. Ir kad e, ta konkurencija nesusilpnėtų, kaip kad numato ir paketas. Ponas Plenkovič. Ponas Plenkovič yra vienas iš Kroatijos e, stebėtojų EPP frakcijoje. Ačiū, ponas Harbor. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti uh, E, savo kolegą Mimica, kuris yra paskirtasis komisaras, kalbėsiu kuratų kalba. E, man būtų įdomus e, štai koks dalykas. Galbūt jūs galėtumėte trumpai pristatyti savo nuomonę apie tendencijas vartotojų teisų apsaugos politikoje. Jūsų pirmtakai anksčiau kalbėdavo apie tai, kad vartotojai turėtų turėti daugiau galių negu kad klasikinė vartotojų teisų apsaugos sistemoje. Ką Jūs manote apie tai? Kaip Jūs manote, ar vartotojai turėtų, turėtų, turėtų būti labiau šviečiami apie savo teisės, jie turėtų būti skatinami savo teisėmis naudoti ir jas ginti? Ačiū. Aš labai džiaugiuosi galėdamas kuratiškai atsakyti į kuratų kalbą pateiktą klausimą. Taigi, iš tikrųjų, vartotojų teisų stiprinimas yra tampa vis svarbesnis, tampa vis svarbesnių aspektų vartotojų teisų apsaugos politikoje. Aš Kalbėjau apie Europos vartotojų darbų tvarkę. Ten yra apibrėžiama pagrindinė veikla šioje srityje. Ir visiškai neatsitiktinai, kad vartotojų, Europos vartotojų teisų apsaugos politikos yra šalia Vartotojų teisų apsaugos politikoje šalia pirmo ramščio yra ir antrasis ramstis, kur kalbama apie tai, kad reikėtų stiprinti vartotojų e, teisų situaciją vidaus rinkoje. Aš jau sakiau, kad padarysiu viską, ką tik galėdamas, įgyvendindamas vartotojų darbo tvarką. Tai reiškia, kad reikės šiek tiek keisti politiką ir daugiau dėmesio skirti uh, E, stipresniems, didesniems vartotojų teisėms. Jie turėtų suprasti, koks svarbus vaidmuo jiems tenka var, e, vidaus rinkoje ir kokie svarbus yra patys vartotojai. pakeitus vartotojų politiką turėtų aukti ir ekonomika, didėti užimtumas. To negalima įsivaizduoti be e, stipresnių, tvirtesnių vartotojų teisų, stipresnio vartotojų vaidmens. Taigi be vartotojų e, neįmanoma įgyvendinti vartotojų teisų politikos vidaus rinkoje. Taigi, vartotojams tenka pats svarbiausias vaidmuo įgyvendinant e, ES politiką. Ačiū. Sako ponas Plenkovič, kaip jūs apibrieštumėte pažeidžiamų vartotojų grupę? Kaip galima būtų palyginti pažeidžiamus vartotojus su kitais vartotojais? Ar tai yra, tarkim, neapsišvietęs vartotojas, ar vyresnio amžiaus vartotojas, nežinantis savo teisių, ar tai yra kažkoks, kažkokie neįgalus asmenis, arba asmenis patiriantis didelį stresą, ar nepajėgiantis suprasti savo teisų. Taigi, kaip Jūs apibrieštumėte pažeidžiamus vartotojus, Kaip suprantate šią vartotojų grupę? Panas Mimice. Europos vartotojų darbo atverkėje yra paminėti du svarbus iššūkiai, su kuriais turėsime susidoroti artimiausioje ateityje. Visų pirma, tai yra tvarus vartojimas, na, o antras iššūkis tai yra pažeidžiami vartotojai. Tai yra tokie vartotojai, kurie dėl įvairių priežasčių negali visapusiškai dalyvauti vidaus rinkoje, ES vidaus rinkoje. Taigi, pažeidžiamų vartotojų e, koncepcija turėtų būti apsvarstyta. Reikėtų remtis ne vien tik tais e, savo emocijomis, bet ir techninę prasme e, tai reikėtų vertinti holistiškai. Komisija visiškai netrukus e, pradės e, tyrimą, kurio metu bandys apibriežti vartotojų pažeidžiamumą tam tikrose rinkos segmentuose, energetikos rinkoje, skaitmeninėje rinkoje, finansų rinkoje. Ir man atrodo, kad tai uh, padės tinkamą pagrindą tam, kad būtų galima priimti tinkamas priemonės, siekiant išspręsti pažydžiamų vartotojų problemas. Na, message. Ačiū toliau, pana Šalemoza. Ačiū. Sveikinu atvykus į Europos parlamentą. Turiu daug lengvus klausimus. Pirmasis. Ar pritarsite mano pasiūlymui paminėti atsargos principą tiesiogiai vartotojų produktų saugos reglamente. Ir antra, įgyvendinimo prasme. Žinome, kad daug valstybių narių nepakankamai daro čia. Ta, sakėte ir jūs. Ar jūs asmeniškai drįsite kontaktuoti su atitinkamomis valstybėmis narėmis, jų ministrais, ragindamas juos aktyviau dirbti, kad e, geriau būtų gyvenimi vartotojų apsaugos teisės aktai. Ačiū, pana Šildemoza. Paprastai aš bijau lengvų klausimų. Tačiau šį kartą tik iš dalies. Kalbant apie visų vartot, su vartotojai susijusių teisės aktų įgyvendinimo, aš norėčiau būti kaip galima aktyvesnis, kad tos teisės būtų įgyvendinamos. Tai yra vėlgi vienas iš vartotojų darbotvarkės ramščių. Taip, aš būsiu aktyvus, kontaktuodamas, sustikdamas su atitinkamais ministrais ar įstaigomis nacionalinių lygmenių, kad būtų galima su jais aptarti tai, kas juokiami žvelgiant yra pagrindinės kliūtis įgyvendinant vartotojų apsaugos priemonės ar rinkos stebėsnos priemonės ir kaip jie vertina, kokie yra geriausi rezultatai, e, kokie geriausi pasiekimai, kuriuos galima panaudoti e, rinkos stebėsenos rytyje. E, mikropriežiūros, mikrostebėsenos, makrostebėsenos paketą, kuris yra šiuo metu rengiamas, mano akimis, būtų papildomas, papildoma priemonė prie nacionalinių įstaigų įgyvendinimo veiklos, nes suteikiamas naujos priemonės, teisinės galimybės vykdyti e, iš, e, patikrinimus, apie kurios nepranešta iš anksto, tai suteiks jiems teisę taikyti teisinės procedūras ir bausti tuos, kurie nesilaiko reglamento reikalavimų. Taigi šią prasme įgyvendinimo veikla negali vykti ir be Europos vartotojų e, politikos komisijos nario e, pastangų. Ačiū, bet neatsakėte į pirmąjį klausimą. Ar pritarsite mano e, reikalavimui atsargumo principą pa, pa, pa, įtraukti į vartotojų saugos reglamentą tiesiogiai. Jeigu būsiu patvirtintas, aš iš tikrųjų būsiu atviras aptariant šį klausimą ir ieškant geriausio sprendimo dėl visų parlamento narių pasiūlymų, ar jie būtų šiame komitete ar kitose, kaip pagerinti komisijos teikiamus pasiūlymus. Ir šią prasme aš norėčiau labai atidžiai išanalizuoti pasiūlymus ir, aišku, jeigu yra erdvės siekti bendro supratimo ir jeigu jūsų pasiūlymas pagerintų stebėsinos praktiką, pagerintų stebėsinos sistemą ir aplinką, nacionaliniams įstaigoms, tai aišku, turime eiti tą kryptimį kartu. Ačiū, ponė Tun. Ačiū, pirmininkė. Kalbėjote apie tai, kad norėsite stiprinti internetinę prekybą. Ponas Paška klausė, ar prisidėsite prie to, kad būtų galima lengviau spręsti vartotojų ginčius. Tuo pat metu girdime, kad nėra pinigų tos priemonės įgyvendinimui, kai kalbama apie alternatyvių ginčių e, spaudimų, sprendimų mechanizmus. Ir šis reikalas, aišku, susijęs tiek su vartotojais, tiek su verslininkais ir jis, šis klausimas yra labai svarbus mūsų komiteto kolegoms. Daugelis iš mūsų e, tuo domisi e, daug sustikimų įvyko su komisijos atstovais, gavome informacijos, kad e, e, iš pradžių numatoma buvo skirti 2 milijoną, dabar pasirodo reikia 8 milijonų per metus. Ir atrodo, kad vartotojai yra tiesiog klaidinami, nes šiai priemoniai e, gyvendinti yra daug problemų. Tai aišku, ne jūsų problema kol kas, bet kaip jūs pats ketinate konkrečiai šią problemą spręsti. Ačiū ponė Tun už tai, kad uždavėte šį klausimą. Dėl laiko apribojimo aš iš dalies praleidau atsakymą dėl alternatyvių ginčių sprendimo mechanizmų, kas buvo minėta ankstesnėme klausime. Žinodamas jūsų suinteresuotumą šio klausimo, aš tikėjausi, kad jūs apie tai paklausite detaliau. Taigi, iš tiesų ginčių, internetinis ginčių sprendimo mechanizmas, ta platforma, kaip ją įgalinti, kaip e, jį turėtų veikti, tai bus e, labai svarbus vartotojų politikos komisijos nario darbo sritis ateityje. Kol kas turime mažai laiko šioms priemonėms parengti, po metų dviejų jos turi veikti, o tam reikia e, interneto ginčių sprendimo mechanizmo platformos, kuri būtų prieinama visomis kalbomis, o tam reikia finansavimo. Skaičiau, kad šiandien dar nėra aiškaus vaizdo e, dėl finansų vartotojų programoms kurie nu, būtų pakankami ir šiai platformai gyvendinti. Taip stengsimės padaryti viską, kad būtų užtikrintas šios platformos techninės ir ties įgyvendinimas. Tačiau taip pat dedame pastangas tam, kad būtų sumažintas e, žmogiškojo vertimo finansinis poveikis, kad sistema veiktų visomis kalbomis. Ir šioje e, vietoje turime padaryti viską, kad pasinaudotume vartotojų programos galimybėmis ar kitomis programomis, kad padengtume vertimo, kuri bus ODR platformos dalis kaštus. Mes tikimės ir parlamento supratimo ir indėlio, kad vartotojų programos dydis būtų artimas komisijos pradėjom pasiūlymui kad būtų galima spręsti ir šį klausimą. Ačiū už atsakymą, bet norėčiau sužinoti, kada viskas bus sutvarkyti. Reikia termino, nes šis klausimas mums kelia daug nerimo. Kad sumažintume įvairių paslaugų funkcionavimo kaštus, pavyzdžiui, vartotojų centrai, dažnai jų išlaidos dengiamas iš Your Europe finansavimo. Tai yra dvi atskiros rytis. Ar nebūtų galima konsoliduoti tuos, tuos tuo tas rytis, kad vartotojas Europos rinkoje kuris gauna informaciją skirtingose vietose, galėtų jos iškoti vienoje. Atrodo, kad komisija gyvena kitoje planetoje negu vartotojai ir nebūtų galima šių sričių supaprastinti. Labai ačiū šį papildomą klausimą, kuris e, susijęs su ODR platformos finansavimo detalėmis. Ką aš galiu įsipareigoti padaryti, tai yra susiję su ODR platformos visam, veikimu visomis kalbomis. Žinoma, komisijos tarnybos, aišku, stengsis įgyvendinti šią užduotį dėl terminų. Tai jie, aišku, priklausys nuo finansinių išteklių, nuo tų programų, kurias galima panaudoti. Vienai per kitaip numatysime finansavimą šiai sistemai ir iki 2014 metų tuo termino, kuris minimas vartotojų darbo atvarkėje, mes dėsime visas pastangas, kad tuo, tuo termino laikytumėmės, kad ta platforma e, pradėtų veikti. Labai, na, ačiū. Baigiame antrąjį raundą klausimų. Dabar noriu pakviesti Krista Klas, kuri yra aplinkos komiteto vicepirmininkė ir taip pat pasveikinti to komiteto narius, kurie uždaus klausimus. Todėl perkleisiu pirmininkavimą Kristai, tačiau aš stebėsiu laiką, kad e, neprarastume per daug laiko, bet prašau, Krista. Ačiū pirmininkė, e, mielas kolega Malcolm Harbour. Aplinkos komitetas yra toks komitetas, kuriam labai aktualūs tie klausimai, kurie, ponas Mimic, bus jūsų kompetencijoje. Tai yra ir maisto produktų sauga, ir e, sveikata, vartotojų teisės. Uh, Mes praėjusiame diskusijų etape jau supratome, kad vartotojų teisų tema yra labai horizontali ir e, dėl to e, iš tikrųjų e, tai siejasi ir su jūsų kompetencija dėl produktų technologijų, kosmetikos, tam tikrų cheminių medžiagų. Uh, E, tai yra labai aktualu ir aplinkos apsaugos komitetui. Mes esame nusiteikę atvirai ir esame labai motivuoti, sprendžiant kasdieninės problemas. Taigi mes irgi norėtumėm tarti svarų žodį, sprendžiant tas problemas ir norėtumėm būti tinkamai traukti visą procesą. Europos parlamentas e, tikrai e, turi bendradarbiauti su jumis. Mes tikimės, e, kad e, ir jūs norėsite su mumis bendradarbiauti. Šiandien norėsime jums pateikti tris klausimus. Visų pirma, suteikiu žodį EPP koordinatoriui Richard Zeber, paskui pasisakys Dagmar Roth-Berend ir Peter Lyze. Richard Zeber visų pirma, prašom. Ačiū pirmininkė paskirtasis komisarė, aš norėčiau paminėti du svarbius teisės aktų projektus. Jie labai aktualūs Envi komitetui. Visų pirma, tai yra medicinos e, e, prietaisai ir e, ir vaistai. Ir aš norėčiau jūsų pasiterauti, kaip jūs ketinate toliau tęsti darbą su šiais dosie. Ar jūs e, kažkaip tai kitaip norėsite perdėlioti akcentus, taip pat yra pateiktas pranešimas ir dėl diagnostikos. Galbūt e, čia reikėtų vartotojus geriau informuoti apie tai. Uh, Kaip jūs kaip paskirtasis komisaras vertinate abu šiuos dosie pasiūlymus? Prašom, komisarė. Thank you very much, Dr. Lyza. Ačiū, ponė Lyza. Taip, aš sutinku ir aš su malonumu laukiu bendro darbo, bendradarbiavimo su aplinkos apsaugos reikalų komitetu, tais klausimais, kurie yra susijęs su medicinos prietaisais jų apsaugą, kosmetikos priemonių apsaugą, in vitro diagnostikos prietaisais ir saugaus vartojimo klausimais. Galbūt ir, žinoma, kitais e, bendro suinteresuotumo klausimas. Kalbant prie medicinos prietaisų direktyvos pasiūlymo, jis dabar yra svarstamas taryboje ir parlamente. Aš esu pasirengęs, jeigu būsiu paskirtas į šias pareigas, dirbti kartu, gerinant su saugumu susijusias šio pasiūlymo nuostatas. Kalbant apie patvirtinimą prieš pateikiant į rinką, kaip jūs ir žinote, komisija yra pateikusi pasiūlymą sustiprinti dabar galiojančią sistemą Taip pat komisija yra pasirengusi įdėkti labai griežtą nacionalinių institucijų e, patvirtinimo sistemą, kalbant apie medicinius prietaisus. Komisija neketina keisti savo koncepcijos, kalbant apie patvirtinimą prieš pateikiant prietaisus į rinką. Aš suprantu, kad komisija nori išsaugoti inovacijas, inovacijas kurios skatina novatoriškus pasiūlymus ir tikisi, kad tokie nauji pasiūlymai bus naudingi vartotojams. Mes gal net ir šio klausimo metu turėsime galimybių išsameu paanalizuoti medicininių prietaisų direktyvos pasiūlymą. Ačiū. Ar bus papildomų klausimų? Taip, aš norėčiau, kad jūs konkrečiai atsakytumėte į abu klausimus. Ar jūs kaip komisaras laikysitės komisijos koncepcijos ar kažkaip tai ją norėsite keisti. Ir kaip jūs vertinate pakeitimus dėl um, vartotojo sutikimo po to, kai jis uh, yra gavęs informaciją. Prašom. Taip, ačiū. Dabartinis komisijos pasiūlymas dėl in vitro diagnostikos yra iš esmės skirtas užtikrinti saugumui ir genetinių tyrimų priemonių apsaugai. Kalbant apie šių pasiūlymų patvirtinimą, aš pats ketinu atvirai konsultuotis, diskutuoti su tais, kurie teiks gerus pasiūlymus, gerus pakeitimus, kurių tikslas sustiprinti ne tik saugumo aspektus. Man atrodo, kad būtų tinkama paliesti ir etikos klausimus susijusius su genetiniu tyrimu priemo, prietaisais. Taip, aš esu pasirengęs bendrai dirbant sustiprinti tą vartotojo sutikimo principą Ir aš manau, kad profesinės konsultacijos prieš darant tokius tyrimus turi būti numatytos ir atsakymai vartotojų turi būti pateikti medicinos ryties profesionalų. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė, komisijos nary. Aš norėčiau šiek tiek iš kitos pusės prieiti prie panašių klausimų ir sulaukti jūsų atsakymų. Aš labai atvirai dabar kalbu. Ar jūs sutinkate su manimi, galbūt jums bus lengviau atsakyti, kad komisijos pasiūlymas dėl medicininių prietaisų, aš kalbu ne apie in vitro prietaisus, kad šis pasiūlymas nelabai aiškiai kalba apie aukštą riziką keliančias prietaisus. Jis neprisėda prie vartotojų saugos. Ar jūs manote, kad dabartinė sistema uh, apie įspėjimų pranešimų teikimą yra nepakankama siekiant užtikrinti pacientų apsaugą. Ar jūs nesutinkate, kad mums reikia naujos procedūros, kalbant apie didelę riziką keliančius prietaisus? Ar jūs sutinkate, kad mums galbūt reikėtų taikyti kitokią prieimo prie rinkos strategiją, negu kad yra numatyta komisijos strategijoje? Ir ar jūs esate pasirengę tam pritarti? Ačiū, ponė Rodberent, už šį klausimą kuris vėl mus gražina prie medicinos prietaisų arba didelį riziką keliančių medicinos prietaisų. Dabar aš negalėčiau komentuoti komisijos pasiūlymų išsamei, bet pasistengsiu, tikiuosi, tinkamai pakomentuoti šį klausimą. Europos parlamento nariai teikia savo argumentus, savo pakeitimus, pagrįstus pasiūlymus, siekiant sustiprinti prieigos prie rinkos principus, siekiant užtikrinti saugumą. Tai kai tokie pasiūlymai bus pateikti, aš konsultuosiuosi, diskutuosiu, bandydamas rasti geriausią išeiti geriausią sprendimą. Mes visuomet galime grįžti prie komisijos pirminio pasiūlymo. Ir esmė čia yra didesnis pasitikėjimas įspėjančiamis institucijomis. Mums reikalingi ekspertai, galbūt mažiau tų institucijų, kurios teikia pranešimus Mes turime sustiprinti pasitikėjimą tokiomis institucijomis ir turime užtikrinti, kad nacionalinės institucijos vykdytų atitinkamas funkcijas. Taigi ieškokime tokių galimybių. Negalėčiau dabar daugiau kalbėti apie centralizuotus um, patvirtinimus prieš pateikiant į rinką. Aš tiesiog norėčiau sudėlėti dėmesį į tai, kad uh, tokių institucijų ir nacionalinių medicinos institucijų funkcijos turėtų būti sustiprintos. Ačiū. Jums aš įsivaizduoju, kad jūs ištikimai žiūrite į komisijos pasiūlymą, bet ar jūs galite man mane patikinti, kad reikia kitokios strategijos, kalbant apie didelę riziką keliančius medicinos prietaisus. Taip, ačiū. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymas jau akcentuoja tą skirtumą. nes ten kalbama apie medicinos institucijų notifikavimo procedūrą. teikiant patvirtinimą. Ir tas atskirimas kalbant apie didelę riziką keliančias medicinos, keliančius medicinos prietaisus. Aš manau, kad mes dar galime šį klausimą toliau svarstyti ir ieškoti kitų galimybių. Ačiū ir galiausiai uh, uh, ponas Zebert. Ačiū. Pirmininkė, tikrai labai džiaugiuosi, kad ir Kroatija prisijungs prie Europos Sąjungos. Uh, Aš norėčiau pasiteirauti dėl kosmetikos pramonės atliekamų bandymų. Kosmetikos pramonės apyvarta sudaro apie 70 milijardų eurų per metus, ji užima beveik pusę pasaulio rinkos. Mes kovo 11 dieną šiais metais ES įvedėme draudimą kosmetikos bandymuose naudoti gyvūnus galbūt vis dėlto yra tam tikrų spragų, kai tarkim kosmetikoje naudojamos tam tikros sudedamosios dalis, kurioms išbandyti naudomi gyvūnai. Labai sunku nubrėžti takoskirą. Čia svarbus vaidmuo tenka valstybėms narėms. E, jūs jau apie tai truputį kalbėjote, bet uh, Mane domintų, ką manote jūs, kaip komisaras, kaip būtų galima nubrėžti tinkamą takoskirą. Prašom. Ačiū, pona Zeber. Aš viską suprantu štai kaip bandymai su gyvūnais kosmetikos pramonėje. Nebeleidžiami yra draudimas, kuris įsigaliojo šiuo metu kovo mėnesį. Tai yra geras dalykas, tikrai tuo džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad šis draudimas įsigaliojo dar prieš mane paskiriant komisaru atsakingu už kosmetinių priemonių saugumą. Pažvelkime į visus aspektus, kurie susijęs su šio draudimo įgyvendinimu. Iš tikrųjų, dar reikia nemažai padirbėti su nacionalinėmis institucijomis, rengiant teisės aktus ir gairias susijusias su draudimo įvedimu. Galbūt jūs iš tikrųjų teisingai pastebėjote, kad e, reikėtų dar išspręsti to draudimo um, aiškinimą. Tokiu atveju, kai e, bandymas yra atliekamas naudojant gyvūnus e, ir testuojant tokias medžiagas, kurios gali būti plačiau naudomas ne vien tik tais kosmetikos sektorė, bet tarkime ir chemijos pramonėje. Uh, Tai yra teisinio interpretavimo klausimas ir aš tikrai labai norėčiau, kad išsiaiškintumėm. Kokia yra draudimo naudoti gyvūnus bandymuose apreptis? Kaip tai taikoma kosmetikos pramonėje? Be abejo, mano indėlis labai priklausys nuo to, kaip bus, kaip skirsis įgyvendinimo praktikos. Aš e, norėčiau, e, sako pana Zeber, išgirsti daugiau informacijos apie kriterijus, kuriais jūs vadovaustės. Ir turiu dar vieną konkretų klausimą. Remiantis e, vartotojų teisų e, reglamento 20 straipsnių yra draudžiama klaidinti vartotoją, teikiant jam informaciją, kaip jūs vertinate tokį klausimą. Ačiū. Ačiū už tai, kad jūs iškėlėte tokį klausimą kaip e, teiginėjai. Taip pat ir dėl kosmetinių produktų. Labai svarbu, kad vartotojas gautų visą tinkamą informaciją. Už vartotojų teisų, teisės atsakingas komisaras čia turi glaudžiai bendradarbiauti ir su kitais komisarais. Kalbant apie teiginius ir tų teiginių teisingumo patikrinimą, kosmetikos sektorija. Tai čia reikėtų parengti gairias. Labai konkrečias gairias apie tai, kokie teiginiai, kokiu pagrindu galėtų būti primtini. Tai turėtų būti tokie teiginiai, kurie neklaidintų vartotojo ir kurie nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai ar saugai, kai vartotojas naudoja kosmetiką. Taigi mes turėtumėm sutelkti dėmesį ties teiginiais apie kosmetinius produktus. Ir tikrai norėtumėm, kad tie teiginiai būtų saugus vartotojai. Kągi labai ačiū klausimų autoriams. Jau pasisakė visi Envi komiteto kalbėtojai. Ačiū komisarė Mimica už jūsų atsakymus. Dabar vėl pirmininkavimą perduodu ponui Harbour. Prašom. Uh, Ačiū, Krista, ir jūsų komandai už vertingus ekspertų klausimus. Uh, mes seksime jų gyvendinimą ir su jumis. Toliau imko kiti kalbėtojai ir pirmiausia ponas Rošforas, po to ponė Verno. Ponas Rošforas, prašom vieną minutę. Sveiki atvykę paskirtasis komisarė, sveiki atvykę į mūsų tarpą. Ir sveikiname visus kroatų vartotojus. E, sunkus klausimas yra biudžetas. Žinote, kad biudžetas yra visako esmė, vyksta dėrybos dėl daugiametės finansinės programos, aišku, tai ne jūsų sritis. E, parlamentas šioje srityje derasi su taryba, ir žinome, ka, kas už ką yra atsakingas. Tačiau e, mus stagina faktas, kad kalbate apie kasdienio gyvenimo gerinimą, tačiau jūs turite vieną iš mažiausių biudžetų ES. Taigi du klausimai. Ar jūs esate optimistas ar pesimistas? Dėl to, kad toks biudžetas jūsų yra mažas ir jeigu biudžetas bus mažinamas, kur būtų jūsų prioritetai? Tartų prioritetų Tai aš minėčiau ne tik programas, kurias reikia įgyvendinti, bet, sakyčiau, ką reikėtų, kur reikėtų išlaidas mažinti e, ir ką darytumėte, jeigu reikėtų tam tikras lėšas mažinti. Labai ačiū už klausimą dėl vartotojų politikos finansinio pagrindo. Aišku, kad daugiametės finansinės programos darybos vėl vyksta. Tikimės, kad parlamente darybos leis e, įsivaizduoti ir tikrus e, vartotojų programos mastus. Aišku, kad tai yra viena mažiausių programų pagal savo dydį, tai yra apie 25 milijonai eurų per metus vidutiniškai šiuo metu. Šios lėšos sumažintos buvo iki 4-5 procentais palyginti su pradiniais komisijos pasiūlymais. Ir prisidėdamas prie e, darybių sėkmės, aš norėčiau, kad vartotojų programos dydis išliktų kaip kad galima artimesnis pradiniam pasiūlymui. Tai viena. Ir antra, e, šis biudžetas turėtų išlikti kaip galima geriau valdomas, nes jis yra pakankamai mažas, pakankamai gerai ir tiksliai paskirstytas. Ir turėtume šios programos e, valdymą išlikti proporcingą jos dydžiui. Daug galima padaryti, su mažai, su, turint mažai pinigų, tačiau reikia apibriežti, ką reiškia mažai pinigų. Jeigu nėra visai pinigų, tai negalėtų būti ir vartotojų politikos paramos iš Europos pusės. Tačiau aš esu optimistas, esu optimistas, kad turėsime vartotojų programą, kuri mums leis finansuoti viską, kas ten numatyta. Tai yra rezultatų lenteles, tyrimus, Europos vartotojų centrą, finansuoti vartotojų organizacijas. Ir tai yra mūsų bendras tikslas. Bet jūs nepasakėte, kad e, kai kurių dalykų negalėsite galbūt finansuoti. Na, Vartotojų apsaugos politika, politika yra horizontali politika, kaip jūs sakėte, ir yra susijusi su kitų komisarų kolegijoje darbu. Ar turite ketinimų paprašyti kitų komisijos narių skirti savo biudžeto dalį vartotojų apsaugai. Kokį bendradarbiavimą numatote su kitais komisijos nariais? Ar galėsite pasinaudoti kitų komisarų biudžetais, kad padėtumėte vartotojams. Labai ačiū už tai, kad e, paminėjote faktą, jog vartotojų programa yra skirta finansuoti esminius vartotojų politikos aspektus. Tai yra ta esminį vartotojų politikos turinį, kuri, už kurį yra atsakingas vartotojų apsaugos komisijos narys, ar kuris atitinka Sanko ir generalinio direktorių. Tačiau vartotojų politika be abejonės nėra vertikali politikos, politika. Daug kitų finansinių programų yra skirtos finansuoti dalykus, kurie susijęs vartotojų interesais ir vartotojų apsaugų, apsauga vartotojų teisėmis, ta vartotojų perspektyva. Todėl aš e, dėsiu pastangą su kitais komisijos nariais, senkit e, išanalizuoti, kaip kitas programas būtų galima sudarinti apskritai su vartotojų politikos E, interesais ir jos finansavimo. Ačiū. Toliau ponia Vernu ir po to ponia Sandra Kalnėtė. Ačiū paskirtasis komisarė, sveiki atvykę į Europos Sąjungą, sveikiname jūsų mėlą šalį, įstojus į Europos Sąjungą. Norėčiau paminėti tai, kas yra ne vien tik tai jūsų darbos rytis, padirbtas prekes, kurių kiekis didėja. Kai kas mano, kad jų apyvartos sudaro apie 300 milijardų eurų. Deja, pre, prekių padirbinėjimas yra blogai darbo vietoms, tačiau taip pat yra tokių prekių, kurios yra kenksmingos sveikatai, tai ir kosmetika, namų apyvokos prekės, tabakas ir panašiai. Ir jos sudaro tik tai trešdalį, tai, tai yra tik tai trešdalį tokių prekių sulaiko muitinės. Tai yra ypatinga rykštė. Ką darysite, kad būtų arba informuoti geriau e, vartotojus, ypač pažeidžiamas vartotojus? Labai ačiū, kad e, uždavėte šį labai konkretų klausimą. Žinoma, padirbti su, su, sufalsifikuoti produktai yra grėsmė vartotojams. Geriausia atveju tai yra tik dėl to, kad jie yra padirbti produktai, suklastoti. Tačiau kartais labai dažnai blogai ne tik tai, kad jie yra ne, suklastoti, bet jie yra ir nesaugus. Galima identifikuoti daug produktų įvairiose sritise, e, įvairiose rinkos e, sferose, rasti falsifikuotų produktų, ypač, e, pavyzdžiui, automobilių detalių, kas turi įtakos ir automobilių techniniam saugumui. Tačiau galima kalbėti ir apie žaislus. E, tokie žaislai gali būti daug pavojingesni sveikatai ir gali būti svarbesni vartotojo sveikatai ankstyvame gyvenime etape. Šias problemas, šios pavojus reikia spręsti visiems, kas yra atsakingi už produktų saugą. Ir aš būčiau vienas iš tų, jeigu būčiau patvirtinęs šiame poste ir aš e, tikiuosi artimai bendradarbiauti su komisijos nariu, kuris, būtų, kuris atsakingas už šios klausimas, tai yra muitų kontrolė, tai yra ponas Šemeta ar e, komisaro Barnie, e, vicepirmininkų Tajanių siekiant kovoti su suklastotų produktų daugėjimu. Turime užkirsti kelią e, panaudodami muitinės tarnybas toms prekiams patekti į rinką ir po to pagerinti produktų rinkoje atsakamumą ir koordinuoti jų pašalimą iš rinkos, kaip galima veiksmingiau. Labai konkrečiai, kokią sinergiją matote darbę su kitais komisijos nariais, kai kalbama apie Europos observatoriją, taip pat ir koordinatus veiksmus su trečiosiamis šalimis. Ačiū šį papildomą klausimą, kuris iš tiesų išplečia klausimą dėl kovos su suklastotais produktais. Europinių komisijos lygmenių jau minėjau, kokie galėtų būti bendri veiksmai, tačiau labai daug kas priklauso ir nuo įgyvendinimo veiksmų nacionalinių lygmenių ar tai muitinėse, rinkos stebėsenos lygmenių, atsakamumo lygmenių. Todėl dar kartą pasakysiu, kad bendradarbiavimo e, prioritetas e, vartotojų apsaugos komisijos nariui turėtų būti pats svarbiausias. bendradarbiavant su nacionalinėmis e, įstaigomis, įstaigomis e, sklastatų produktų srityje. Ačiū. Toliau pana Kalnėtė, o po to panas Garsės Ramon. E, ponas paskirtasis komisijos narys, aš norėčiau pasveikinti Jūs ir palinkėti Jums kantrybės, stiprybės, nes šis klausimų atsakymų etapas yra išties kankinantis paskirtajam komisijos nariui. Aš norėčiau pratesti tą mintį, kurią pačioje susitikimo pradžioje iškėlė ponas Švab. Jūs, atsakydamas ponui Švab, nepaminėjote aiškių prioritetų, kuriuos ketinate įgyvendinti vartotojų darbo atvarkėje. Taigi aš Norėčiau pakartoti Jums tą patį klausimą. Ar galite mums įvardyti du ar tris teisėkuros dokumentus, kurie bus Jūsų prioritetas per gan trumpą Jūsų kadencijos laikotarpį per 12 mėnesių ir kodėl Jūs pasirinksite du ar tris teisėkuros dokumentus kaip prioritetinius? Ačiū, kad grįžote prie konkrečių e, teisėkuros veiksmų, kurie turėtų būti e, padaryti per ateinančius 16 mėnesių. Kalbant apie teisėkuros pasiūlymus, kurie yra mano tiesioginėje atsakomybėje, man atrodo, kad e, tie teisėkuros pasiūlymai, kurie jau yra svarstomi, yra pakankami kad būtų pagerinta produktų sauga, kad būtų užtikrintas geresnis rinkos stebėjimo koordinavimo mechanizmas ir kad vartotojai turėtų daugiau galimybių naudotis finansinėmis paslaugomis. Jeigu mums pavyks e, sudėrėti dėl šių teisėkuros pasiūlymų šios kadencijos metu mes labai daug prisidėsime prie vartotojų politikos. Todėl aš negaliu bent jau šiuo metu numatyti kai kurių stambių teisėkuros pasiūlymų iš tokios plačios mano atsakomybėje esančios srities. Žinoma, aš ir komisijos tarnybos turės sutelkti dėmesį į vartotojų teisų klausimą. Tai reiškia, kad mes stebėsime, kaip yra įgyvendinama vartotojų kredito direktyva Mes rūpinsimės, kad nesažiningos prekybinės praktikos dokumentai būtų įgyvendinami, kad būtų geriau apsaugomi duomenis internetinės prekybos atvejais. Taip pat rūpinsimės geresnė tinklo neutralumo problema. Ir mano vaidmuo yra toks - įtraukti vartotojų aspektą į teisėkuros pasiūlymus ir rūpintis, kad tie teisėkuros dokumentai būtų įgyvendinami. Aš manau, kad to pakanka per ateinančius 16 mėnesių. Pone Kalnietė, ačiū. Norėčiau grįžti prie tinklo neutralumo. Jūs ką tik paminėjote šį klausimą. Aš norėčiau jūsų patikslinimo. Ar jūs e, patvirtinate, kad kalbėjote tik apie telekomunikacijų paketą, nes EPP frakcija ir Europos parlamentas pasako prieš bet kokius naujus teisės aktus, kad šis klausimas nebūtų keliamas į kitus dokumentus bent jau šios parlamento kadencijos metu. Ačiū. Dėkoju, kad iškėlėte tinklo neutralumo klausimą ir internetinės prekybos klausimą, jis tampa vis svarbesnis. Mes turime žinoti, kad būtina nuveikti daugiau, kad būtų išsaugotas ir apgintas vartotojų interesas bei užtikrintas pasi vartotojų pasitikėjimas internetinė erdvė. Žinoma, tai yra ta politikos sritis, už kurią daugiausiai yra atsakinga komisijos pirmininko pavaduotoja, besirengdamas šiam klausimui. Aš susipažinau su pagrindinėmis būsimo pasiūlymo detalėmis Aš suprantu, kad šiame pasiūlyme bus kalbama apie telekomunikacijų bendrą rinką. Šis pasiūlymas taip pat svarstys tinklo neutralumo aspektą internetinės priekybos rėmose, bet detaliai atsakyti dabar jums negalėčiau, duokite man šiek tiek laiko geriau susipažinti su pasiūlymais. Ačiū, sako pirmininkas, toliau ponas Garsas Ramon ir po jo ponas Karas. Gracias, presidente. Gra... Ačiū pirmininkė. Dėkoju pona, ponui Mimica už apsilankimą Europos parlamente šiandien. Aš norėčiau pasakyti, kad man patiko jūsų išsakytą mintis apie vartotojų identifikavimą. Vartotojai yra piliečiai, jūs taip pat kalbėjote apie piliečių svarbą. Ir piliečių svarbą kovojant su krize. Kalbėjote apie vidinio poreikio svarbą ir vartotojai gali prisidėti prie tokio poreikio kūrimo. Rinka turi tarnauti vartotojui, o ne priešingai. Mano nuomonė tai yra geras pagrindas toliau plėtoti tas politikas, kurios įeina į jūsų kompetencijos rytį. Dabar du trumpi klausimai. Kaip Jūs žvelgiate į naują vartotojų darbo atvarkę, kurią ketina parlamentas jau greitai plenarinėje sesijoje patvirtinti? Kaip Jūs įsivaizduojate bus taikomi atsargos principai dėl genetiškai modifikuotų produktų ir nanotehnologijų panaudojimo? Ačiū. Ačiū, ponia Garsės Ramon. Pranešimas dėl Europos vartotojų darbo tvarkės peržiūros greit pasieks parlamentą. Ir tai bus puikia galimybė mums visiems iš esmės aptarti, ką esame pasiekę iki šios dienos, peržiūrėti ar esame pasiekę tikslų, kaip kovojame su iššūkiais. vykdydami Europos dar, vartotojų darbo atvarkę. Todėl aš nekantrai laukiu e, tų diskusijų su jumis, kurių metu mes galėsime paliesti pačius įvairiausius su darbo atvarkė susijusius klausimus bei aptarti tuos veiksmus, kurių būtina imtis ir kaip juos būtų galima padaryti. Aš sakyčiau, kad dar, vartotojų darbo tvarkė yra vykdoma, tačiau mes turime iš arčiau pažiūrėti į pagrindinius mums kylančius iššūkius rinkoje. O konkrečiai reikia kalbėti apie skaitmeninę erdvę, jos augimą, apie skaitmeninę darbo tvarkę, apie ekonomikos krizės poveikį vartotojų padėčiai, apie rinkos globalizacijos poveikį, apie globalius rinkos dalyvius, kurie turi įtakos vartotojų interesams. Taigi mūsų laukia nemažai bendro darbo ir aš tikiuosi, kad tą mes galėsime padaryti, jei suvienysime savo jėgas. Ačiū. Ar turite papildomą klausimą? Eh, Ačiū. Kalbant apie atsargumo principą ir apie tuos produktus, į kurių sudėti įeina genetiškai modifikuoti organizmai. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tokius produktus. Ir kaip, kokią tai daro įtaką ginant vartotojų teisės. Taip, Iš tiesų, kalbant apie tokius naujus produktus vidaus rinkoje, mes iškart galvojame apie atsargaus principą, reikia plėtoti rizikos vertinimo mechanizmą, kad būtų užtikrintas vartotojų saugumas ypač atsižvelgiant į naujas rinkos sąlygas ir naujus rinkos segmentus. Produktų sauga. Ja turime rūpintis visi. Turime dirbti kartu ir tą galime padaryti dėdami atsargumo, imdamės atsargumo priemonių ieškodami sprendimų, kurie ateityje galės e, užtikrinti vartotojų interesus. Taip, mes turime daug dėmesio skirti atsargumo priemonėms, rizikos įvertinimo priemonėms ir tą turime daryti draugę su nacionalinėmis institucijomis. Ačiū. Pirmininkas, paskutinis kalbėtojas šio raundo metu, ponas Karas. Ačiū, gerbiamasis komisarė. Jūs tikriausiai suprantate, kad aš tikrai labai džiaugiuosi tuo, kad Kroatija įstos į ES Liepos pirmą dieną. Dabar aš klausiausi jau porą valandų, ką jūs kalbate, ir aš turiu abejonių dėl to, ką jūs sakote apie komisiją. Jūs kalbate apie bendras kompetencijas ir aš noriu pasiteirauti, ar jūs džiaugiatės to, kad vartotojų teisės um, buvo tarsi atskirtos nuo kitų uh, komisarų kompetencijos, kompetencijų, bet vis dėlto yra tokių klausimų, už kuriuos jūs būsite kartu atsakingas su kitais komisarais. Ir taip, jūs iš tikrųjų elgiatės diplomatiškai, bet e, komisija turėtų užimti lyderio vaidmenį. Kaip Jūs manote, kokios yra trys silpnosios vartotojų teisų politikos pusės ES ir ką Jūs ketinate daryti, kad tos spragos būtų pašalintos? Ačiū, ponas Karas už tai, kad paminėjote tokį svarbų aspektą, kalbėjote apie veiksmingumą, taip pat vartotojų politikos aprepti. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi tuo, kad vartotojų teisų politika yra svarstama kartu su daugeliu kitų komisarų uh, Aš sakyčiau, kad tai yra šios politikos stiprioji pusė, arba tai galėtų būti ta stipriaja pusė, jeigu visi e, skirtų vienodą svarbą, jeigu kiekvienas komisaras e, skirtų daug dėmesio vartotojų teisėms. Dėl vertikalių politikos krypčių. Iš tikrųjų, tai yra tokia tendencija, kuri mums suteikia galimybę kurti realistiškesnę politiką, labiau atsižvelgiant į tai, kas iš tikrųjų vyksta ES. Taigi, aš tikrai tikiuosi bendradarbiavimo su kitais komisarais, jau su daugeliu iš jų buvau susitikęs mes e, sutinkame dėl to, kad tikrai reikėtų reguliariai keistis nuomonėmis, idėjomis apie tai, kaip būtų galima pagerinti komisijos kolegijos veiklą ginant vartotojų teisės. Turiu pasakyti, kad galbūt ir nebūtų silpnos politikos. Galbūt yra silpnus, silpni komisarai, jeigu jie yeah visapusiškai neišnaudoja visų galimybių, nededa visų pastangų tam, kad e, kiek įmanoma geriau gyvendintų tas kompetencijas, kurios jiems patikėtos. Kaip paskirtas komisaras, kaip Jūs manote, ar mums reikia geriau ginti vartotojų teisės? norint įgyvendinti keturias laisvosios rinkos, keturias vidaus rinkos laisvės tarp vartotojų teisų politikos ir keturių laisvių kyla tam tikros prieštaros, tam tikri prieštara, prieštaravimai kartais ginant vartotojų teisės yra blokuojama kažkuri iš tų keturių laisvių komisaras. Na, iš esmės aš sakyčiau, kad tie trys prioritetai, kuriuos aš stengiausi išdėstyti savo žanginėje kalboje, buvo štai kokie konsolidavimas, koordinavimas ir e, bendravimas, komunikacijos. Tai e, yra trys stipriosios vartotojų teisių politikos pusės, bet tuo pačiu metu tai gali būti ir silpnosios vartotojų teisių politikos pusės, jeigu nebūtų tinkamai gyvendintos. Ir dėl to aš norėčiau iš tikrųjų per tą trumpą laikotarpį 16 mėnesių daryti viską, kad būtų pagerintas konsolidavimas, bendradarbiavimas ir e, komunikavimas, bendravimas. Iš tikrųjų, tai yra susijęs su vartotojų teisų politika. Mes galėtumėm labiau pasigilinti ir į konkrečias detalės, galbūt dėja ne dabar, nes turime labai nedaug laiko. Tikrai norėčiau kartu susėsti ir pasigilinti į smulkesnės vartotojų teisų politikos detalės. prieš imantis konkrečių veiksmų. Ačiū kolegos, dabar galime eiti prie penktojo etapo. Kiek čia mums laiko liko? Ko gero prieš tai buvo pernelik dosnus, mums dar liko apie 45 minutės ir dar yra apie 20 norinčių pasisakyti žmonių. Ir taip pat komisaras dar paskui pateiks baigiamasias pastabas. Galbūt kalbėkite ne po penkias minutės, bet po 3,5 minutės, taigi gal galite konkrečiai pateikti savo klausimus ir papildomus klausimus. Ir taip pat noriu pasakyti komisarui, kad aš šiek tiek griežčiau elgsiuos ir su juo. Jam taip pat leisiu pasisakyti trumpiau negu kad anksčiau. Vis dėlto tikrai nenoriu niekam atimti galimybės klausimą užduoti. Dabar e, kiti penki kalbėtojai, ponas Pupakis, ponės Tyler, ponė Metzola, ponas De Jong antrą kartą, taigi tikiuosi jis kalbės trumpai, ir ponas Obermeier. Pradėkime nuo pono Pupakis. Prašom. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Σύμφωνα με το... Ačiū pirmininkė, gerbamas komisarė, norėčiau Jūs pasveikinti atvykus pas mus ir norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę. Dabar itin didelį susirūpina Susirūpinimą kelia štai koks faktas. Valstybėse narėse labai skiriasi vartojimo kainos. Vartotojai mažesnėse šalise moka aukštesnę kainą. Tarkim, mano šalyje Graikijoje mes jau šešerius metus susidurėme su ekonomikos recesija, BVP labai sumažėjęs, na, o maisto produktų kainos yra aukštesnės negu tose šalise, kur gyvenimo lygis didės, aukštesnis. Taigi situacija yra sudėtinga. Ir štai mano klausimas. Valstybėse narėse kainos labai skiriasi. Kaip manote, ar tai yra ženklas, jog rinka labai fragmentuota? Yes, thank you very much, Mr. Pupakis. Ačiū, ponia Pupakis, už šį klausimą, kuris susijęs su vidaus rinkos veikimo esme. Žinoma, nelengva pasiekti, kad vidaus rinka veiktų visapusiškai krizės, met, krizės ekonominės, finansinės krizės metu. Ir aišku, nelengva užtikrinti jos veikimą, kuomet krizė pasireiškia skirtingai toje rinkoje. Todėl kai kuriuose valstybės narėse ar kai kuriuose rinkos segmentuose patiriamas didesnis krizės poveikis, kai kuriuose mažiau. Mažesnis. Tam ir turime bendrosios rinkos aktą, todėl visos komisijos tarnybos, bet taip pat ir pačios valstybės narės turėtų stengtis pasiekti fundamentalių vidaus rinkos e, aspektų užtikrinimo, kaip, kaip galima greičiau. Ta pažeidžiamumo nes koncepciją reikėtų e, išanalizuoti komisijos tarnybose gana netrukus. Ar tas pažinimas kyla dėl, e, dėl ekonominės krizės, ar dėl amžiaus, sveikatos ar kitų dalykų. Ir tie dalykai galės, leis mums kaip galima greičiau pasiekti tą visapusišką bendros rinkos e, veikimą. Ponas Papakis. Ačiū komisarė. Dar norėčiau pasitikslinti. Dėl kainų. Vartotojai dėl kainų yra tikrai labai susirūpinę. Ar jūs asmeniškai nemato, nemanote, kad galbūt reikėtų Europinio kainų stebėsenos centro, kuris e, turėtų prisidėti prie kovos su spekulacijomis? Apskritai sakyčiau, kad kalbant detaliau at, na, ar labiau užsimti kainų reguliavimu ar intervencijomis, nėra dalis, tas, tas dalykas, kuris priklauso vidaus rinkos ar vidaus rinkos uh, ar laisvos rinkos koncepcijai. Tačiau mano nuomonė gerai būtų užmėgsti aukšto ligmens dialogą tarp kelių komisijos narių, suinteresuotų pusių šį klausimą analizuoti, bet atlikti tyrimų ir pateikti rekomendacijų, kurios ši problema taptų politikos priemonių proceso dalimis, nes tai turi poveikį vidaus rinkai taip pat ir kad tas poveikis būtų kaip galima mažesnis. Ačiū toliau, pane Stailer. Ačiū, ponė Pirinkė, ačiū komisijos nariui. Norėčiau iškelti klausimą apie elektroninės knygas ir galimybę naudotis bibliotekomis. Bibliotekoms neleidžiama panaudoti tam tikrais, pasinaudoti knygomis tam tikrais formatais, kadangi susidurime su skaitinė revoliucija, aš bijausi, kad jeigu tos problemos nespręsti, tai nespręsime, tai tik tai tie, kurie gali sau leisti pasiekti tą rinką, tai gali atsirasti praraja tarp tų, kurie gali sau leisti elektroninę leidybą ir kurie ne. Jūs minėjote savo e, kompetenciją, kuri e, susijusi su kitų komisaro darbos rytimi. Kaip Jūs įsivaizduojate šį klausimų sprendimą? Ačiū, kad iškėlėte elektroninių knygų. Apskritai elektroninės rinkos vartotojams klausimą. Didėjantis elektroninių knygų vartojimas e, rodo didėjančią skaitmeninių produktų svarbą apskritai. Todėl reikia ir e, daugiau dėmesio skirti skaitmeniniai rinkai, vartotojams taip pat. Dėl elektroninių knygų, tai pastaraisiais metais pastebėjome, kad elektroninių knygų kainos šiek tiek padidėjo e, priklausomai nuo praktikos, kurią naudoja leidėjai, pereidami nuo vieno modelio prie kito. Ir ką daro komisijos tarnyba, e, komisaras Almunija konkurencijos srityje, tai yra reikalauti leidėjų įsipareigojimų, pereiti prie didmeninės didmeninių susitarimų, kas leistų sumažinti elektroninių knygų kainas per tam tikrą laiką. Aišku, tai yra vartotojų interesų vardan e, turėti geresnį pasirinkimą, didesnę konkurenciją. Ką gali padaryti komisija, tai yra susiję su tuo, su tais jau vykdomais veiksmais. Pavyzdžiui, licenzija Europai, kur e, licenzijavimas e, būtų labiau kolektyvinis tai susijęs su elektroninės knygomis taip pat. Taip pat ir esminis e, autorinių teisų peržiūrėjimas galėtų turėti poveikį didesniam elektroninių knygų naudojimui. Ir aišku, vartojimo teisų srityje dirbantis darbuotojai domėsis šiais klausimais taip pat. Ačiū už šį atsakymą. Manau, kad jūsų manau, kad e, bibliotekos yra labai svarbi viešoje erdvė, nes turime jų visoje Europos Sąjungoje. Visi galime jomis naudotis. Prieiga prie žinių yra labai svarbi. Ir ką darytumėte dėl pažeidžiamų vartotojų šios e, skaitinės revoliucijos rėmose, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje? Na, čia aš grįžčiau jau trečią kartą, man atrodo, prie tyrimo, kuris turi būti pradėtas netrukus dėl pažeidžiamumo modelio pasiskirstimo įvairiose rinkos segmentuose ir tarp įvairių vartotojų grupių. Skaitmeninė rinka yra viena iš trijų svarbiausių sričių, analizuojant e, poveikį pažeidžiamiems vartotojams. Energijos, skaitmeninė, finansų rinka, tai yra trys tos, trie, tos rinkos segment, aspektai, kurie yra svarbus. Ir netrukus turėsime nu, tyrimus pagristus duomenimis, kurie leis mums e, žengsti tolesnius žingsnius, sprendžiant pažeidžiamumo klausimą ir skaitmeninėje erdvėje. Ačiū toliau, ponė Matsola. Kaip jau sakė ir kiti kolegos, vartotojams svarbu teikti tinkamą informaciją, kad jie galėtų e, priimti informuotus sprendimus. Todėl trialogo darybose dėl vartotojų programos EPP reikalavo, kad būtų finansuojami veiksmai dėl e, įsteigimo svetainių, kur būtų galima palyginti kainas. A, tokios interneto svetainės galėtų būti vertingos priemonės vartotojams teikti palygintiną lengvai prieinamą informaciją apie produktus ir, prie, ir paslaugas. Ir nors trilogo darybos dar nesibaigė, abu teisės aktų leidėjai sutarė dėl tų priemonių, tačiau komisija šiek tiek priešinosi šių darybų metu. Ar esate pasirengęs dirbti e, šioje srityje, dirbti, kad e, vartotojai gauti palygintiną lengvai prieinamą informaciją? ar paskirtasis komisaras jau turi konkrečių minčių dėl galimų komisijos darbų šioje srityje. Ačiū už palyginimo priemonių klausimo. Tai yra svarbi priemonė vartotojams, gaunant informaciją ir pasirenkant prekės rinką. Jau prasidėjo, jau buvo įvairių šalių dialogas dėl šių e, palyginimo priemonių ir numatyti veiksmai ir komisijos tarnybose. Galbūt yra keli požiūriai tas palyginimo priemonės. Vienas požiūris sako, kad tai susiję su nacionaliniu kompetencija, kiti sako, kad tokios priemonės turėtų būti plėtojamos tik nacionalinėje rinkoje, kad būtų galima pasirinkti ir palyginti informaciją nacionaliniuose segmentuose. Kitas požiūris sako, kad reikia europinės akredituotos e, palyginimo priemonės, kuri leistų galiu, geriau orientuotis e, vartotojams rinkoje. Aš sakyčiau, kad reikėtų gerinti abi e, priemonės tiek nacionalinio ligmens, bet taip pat ir spręsti tokią problemą, kad vis, didėja bendra europinė rinka, internetinės prekybos rinka, kam reikia patikimesnių palyginimo priemonių negu esamos nacionalinės priemonės. Tačiau visa europinė priemonė gali būti labai brangi ir sunkiai gyvendinama. Dabar galbūt galima eiti tokią kryptimį, tačiau reikėtų eiti tą linkmę palaipsniui kuriant tokias e, patikimas palyginimo priemonės vartotojams. Ar turite papildomą klausimą? Taip. Trumpa. Ar manote, kad sertifikavimo ženklai informacijos palyginimo svetainėms užtikrintų tokios informacijos patikimumą? reikėtų tokių sertifikavimo ženklų, nes tai būtų papildoma vertė vartotojams. Na, vėlgi, vartotojams teikiama informacija ir jos patikimumas yra, aišku, labai svarbus uždavinys, labai svarbi politikos sritis, kurią reikėtų darbuotis. Todėl, kalbant apie palyginimo priemonės, turime dirbti toliau. Tai daryti galime panaudodami tas e, rinkos stebėsnos priemonės, kurias koordinuoja nacionalinės e, vykdymo institucijos. Galėtume susitelkti ties interneto svetainių palyginimo priemonių patikimumu, atkreipdami dėmesį, kokiu mastu jos atspindi rinkos situaciją, lyginant e, kainas. Ačiū dabar ponas Dejom. Tai, tai yra labiau susijęs su mano rengiamu pranešimu. Kalbant apie mažmeninę rinką, turime skaitmeninę rinką, už kurią jūs pasisakote. Taip pat mes turime sudėtingesnių, gilesnių rinkų. Ir pažvelgus į finansų krizę, pamatysime, kad dinksta mažos įmonės, to ne, nepagėdauja vartotojai. Tačiau vartotojai nenori atsisakyti internetinės prekybos sistemos, kaip mes užtikrinsime galimybės, kad tos smulkios įmonės išgyvens. Ačiū, ponė Dejong. Aš dabar turbūt neturiu labai konkretaus ir išsamaus atsakymo jums. Bet galiu bendresnė prasme į šį jūsų klausimą atsakyti. Taip, vidaus rinka turi dirbti vartotojams, taip pat ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Todėl užtikrindami prieigą prie rinkos ir galimybės naudotis internetinės priekybos galimybėmis mes siūlome vartotojams didesnį pasirinkimą. Mes mažiname vartotojų mokamą kainą ir tuo pat metu didiname tą pasirinkimo galimybę, kurią vartotojams siūlo mažos ir vidutinio dydžio įmonės, nes jos tokiu būdu gali daugiausia pasiūlymų pateikti e, vartotojams mažose parduotuvėlėse. Todėl mes turime ginti vartotojų teisės skaitmeninėme pasaulyje. Ir tai gina taip pat ir tokių mažų ir vidutinio dydžio įmonių teisės. Papildomas klausimas. Taip, negalėčiau per minutę užduoti to papildomo klausimo. Jis būtų susijęs su valstybės pagalbos taisyklėmis, su koordinavimu, kokie yra licencijavimo kriterijai dideliems prekybos centrams. Aš norėčiau, kad vyktų diskusijos toliau dėl smulkių parduotuvių. Jūs Pripažinote jų svarbą, tačiau nebuvo imtas jokių priemonių. Labai ačiū. Kągi dabar aš galėčiau padaryti. Aš galiu tik pasiūlyti glaudų tarpusavę bendradarbiavimą ir bendrą analizę į tuos procesus, kuriuos ką tik paminėjote ypatingai MVI vaidmenį rinkoje. Taigi, imkime bendro darbo, pradėkime tyrimą ir bandykime nustatyti tinkamas gairias ar deramus pasiūlymus, iniciatyvas, kurios atspindėtų mažų ir vidutinio dydžio įmonių bei vartotojų interesus, nes aš visuomet maniau, kad šie du segmentai yra glaudžiai susiję. Ačiū. Ar ponas Obermeier yra salėje? Nematau. Taigi sutaupėme šiek tiek laiko. Paskutinis e, klausimų raundas. Ponas Hatsirmakakis, Abela, Legrip, Senalova, Engel ir Rapti. Pagal savo susitarimą mes neturėtume viršyti trijų valandų numatyto laiko. Taigi, jeigu jūs neturite nieko svarbaus paklausti papildomo klausimo metu, siūlyčiau jo ir neužduoti. Taigi, pirmiausia, žodį suteiksime ponui Hatsimarkakis. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikrai neturėsiu papildomo klausimo. Ir komisijos narys galės sutelkti visą dėmesį į šio klausimo atsakymą. Jūs kalbėjote apie informavimą. Kaip žinia, informaciją galima gauti internetu. Kaip dėl kliūčių prieinant prie šios informacijos, jeigu žmogus turi negalę. Aš esu pranešėjas ir rengiu pranešimą dėl teisės akto, kuris užtikrins, kad viešųjų institucijų tinklalapiai būtų prieinami visiems, įskaitant ir žmonės su negale. Šis teisės aktas neįtraukia privataus komercinio sektoriaus, o žmonės su negale taip pat yra ir vartotojai. Ne visi vartotojai turi lygias galimybės prieiti prie informacijos, todėl mes turime įveikti šią pirmą didžiulę kliūtį, kliūtį prieinant prie informacijos. Nors jūs jau kalbėjote apie pažeidžiamas vartotojų grupės, jūs konkrečiai nekalbėjote apie vartotojus su negale. Kaip jums asmeniškai šis klausimas yra svarbus, kaip jūs ketinate įtraukti žmonės su negale į bendrą vartotojų politiką? Ačiū, kad iškėlėte klausimą susijusi su vartotojais su negale, kurių galimybės naudotis rinkos pranašumais yra apribotos. Taip, aš skirsiu labai didelį dėmesį šio klausimo sprendimui, jeigu parlamentas patvirtins mano kandidatūrą. Ir aš norėsiu daug dėmesio skirti šiam dokumentui dėl viešųjų institucijų tinklalapių prieinamumo. Tai yra viena iš mano užduočių. Ir reikia kalbėti ne tik apie galimybę skaityti informaciją viešųjų institucijų tinklapiuose. Visi mes esame vartotojai, taip pat ir žmonės su negale. žmonės, kurių prieigos galimybės yra ribotos, jais turime rūpintis be jokios abejonės. Ir kalbant apie jų galimybę prieiti prie skaitmeninės rinkos ar jų fizinės prieigos galimybės, aš iš tiesų svarstysiu šį klausimą, jis bus nagrinėjamas. Ne vardan nagrinėjimo, bet dėl konkrečių veiksmų, taigi aš esu pasirengęs iš esmės analizuoti šį klausimą ir esu pasirengęs svarstyti prieinamumo, vartotojų prieinamumo klausimą. Ačiū dabar ponė Abėlė. Ačiū. Gerbiamas paskirtasis komisarė, turiu klausimą ir paskui dar turėsiu trumpą papildomą klausimėlį. Ką jūs manote apie tai, kad yra daug prekiautojų, kurie parduoda produktus valstybių narių nuolatiniams gyventojams, tačiau milijonai uh, ES piliečių, ypač tie, kurie gyvena periferijoje arba mažos, mažose e, miesteliuose, nelabai gali pasinaudoti vidaus rinkos privalumais. Norėčiau, kad jūs e, e, sureaguotumėt. Ačiū. Aš tikrai neigiamai vertinu tokią praktiką. Bet kokia diskriminacija dėl tautybės gyvenamosios vietos yra tikrai neprimtina vidaus rinkoje Tai e, fragmentuoja vidaus rinką ir tikrai netoks yra mūsų tikslas. Mes norėtumėm kitokios vidaus rinkos. Taigi, ar tai būtų apribojimai dėl um, prekių užsi, įsigytų internetu arba kitoje valstybėje tiekimo, ar dėl kokiu nors uh, mokėjimų formų apribojimo dėl mokėjimo kortelės tipo ar dėl gyvenamosios vietos. Vėlgi, visa, visos tos kliūtis turėtų būti pašalintos iš vidaus rinkos ir aš bendradarbiausiu ir su kitais komisarais, darydamas viską, kad tokia diskriminacinė praktika dinktų iš rinkos. Papildomas klausimas. Komisarė, ar jūs ketinate kažką daryti tam, kad tarkim, ir Europos piliečiai gyvenantis mažoje Gozo saloje galėtų pasinaudoti vidaus rinką. Taip, Gozo tikrai yra puikia sala, buvau ten nuvykęs keletą kartų. Turiu pasakyti, kad mes turėtumėm siekti, kad e, vidaus rinka turėtų vienodą teigiamą poveikį visoje ES teritorijoje. Tai reiškia, kad ekonominė veikla, kurią vykdo e, įmonės, turėtų būti tokia, kad būtų galima užtikrinti, jog vartotojai galėtų uh, tinkamai pasirinkti ir mažose salose arba izoliuotose ES vietose. Antra vertus, mes turime plėtoti internetinę priekybą, nes internetinė priekyba suteikia daugiau galimybių pasirinkti ir sumažina prekių kainas, taip pat dėl to iš tikrųjų reikėtų skaičiuoti e, stengtis išspręsti dabar, dabar dar egzistuojančias problemas internetinėje priekyboje. Pone Legrip, ačiū. Pirmininkė, paskirtasis komisarė, visų pirma ir aš norėčiau pasveikinti Kroatiją, kuri netrukus prisijungs prie Europos Sąjungos. Sveikinu ir Kroatiją, ir Kroatijos piliečius, Kroatijos vartotojus, Kroatijos įmonės. Na, galbūt dar yra tam tikrų neiškumų dėl to, ką jūs, komisarė, pasakėte. Aš tikrai norėčiau išgirsti aiškius atsakymus. Ir mano klausimas būtų štai koks. Aš kalbu kaip IMKO komiteto narė, bet taip pat kaip ir moterų teisų komiteto narė. Jums tikriausiai jau žinoma, koks svarbus vaidmuo tenka moteriams. Nes juk iš tikrųjų didelę pirkėjų dalį sudaro moteris. Aš noriu pasteirauti, ar 2014 metais pasirodys pranešimas, kurį jūs pažadėjote Koks tai bus pranešimas? Ar tikrai jūs norėtumėte, kad būtų sustiprintas nacionalinių agentūrų tinklo vaidmuo? Mes norėtumėm stipresnio nacionalinio agentūrų tinklo. Ar bus kažkokių tai konkrečių pasiūlymų ir kaip bus paminėtos įvairios susijusios pusės tame pasiūlyme? Ačiū, panelė Grip. Taip, iš tikrųjų. Dabar, rengdamasis klausimui, Aš dar nepriklausau komisijos kolegijai ir galbūt mano klausim, mano atsiprašau, atsakymai nebuvo labai išsamus, ypač apie komisijos pasiūlymus. kuriuos e, gavo parlamentas Dėl teisėkuros proceso, kuris vyksta, aš norėčiau Jūs patikinti, kad pasistengsiu kiek įmanoma aiškiau pristatyti komisijos pasiūlymus, bet nelaiky, nesilaikysiu įsikabinęs į tuos komisijos pasiūlymus Jeigu, tarkim, e, išgirsiu gerų argumentų, kaip komisijos pasiūlymus būtų galima patobulinti. Dėl lyčių aspekto integravimo. Mes išnagrinėjome rezultatų apie lyčių lygybės aspekto integravimo suvestinę. Ir galiu pasakyti, kad kalbant apie vartotojus, vartotojų teisės atsakymai nelabai skiriasi atsižvelgiant į lyčių kriterijų ar kitus socialinius demografinius kriterijus dėl vartotojų elgsenos. Mes ir toliau tęsime darbą, tirdami lyčių vaidmenį vartotojų teisų politikoje. Mes e, visiškai netrukus atliksime pažeidžiamumo tyrimus ir ko gero visiškai netrukus galėsime pateikti e, konkrečius atsakymus apie kriterijus ir vartotojų poziciją bei vartotojų pasirinkimus. Mums liko labai nedaug laiko, gal galite kalbėti trumpai, ar mes galime judėti prieki. Kągi, ačiū. Suteiksiu žodį poniai Segnalovai, paskui e, dar dviems kalbėtojams. Prašom. E, labai ačiū, pana paskirtasis komisijos nariai. Noriu pasveikinti jūs ir jūsų šalį įstojus Europos Sąjungą. Vartotojų pasitikėjimas vidaus rinka yra sutepamas pranešimais apie skirtingos kokybės produktus, nors jie yra tos pačios, to paties pavadinimo e, pardavinėjimo rinkoje. Tyrimai rodo, kad vartotojai negali tenkintis tais pačiais kokybės standartais visoje Europos Sąjungoje. Šį dalyką aš kartoju ne vieną kartą. Ir mūsų pranešime komisija yra raginama tai analizuoti kaip diskriminacijos atvejai. Paprastas klausimas, ar imsitės kokių nors žingsnių, kad komisija atliktų tyrimą dėl skirtingų kokybės standartų parduodant prekes Europos Sąjungoje ir kokių konkrečių žingsnių imsitės, kaip komisijos narys iš šalies, kur skirtingos kokybės standartus yra patvirtinęs teismas. Ačiū už Kroatijos sveikinimą ir ačiū, kad iškėlėte šį klausimą dėl prekių kokybės. Taip, pirmoji fronto linija mums yra prekių sauga. Ši fronto linija turi būti svarbiausia ir galbūt net gerinti šį darbą. Na, o jeigu produktai laik, atitinka saugos standartus, tuomet reikia nuolat stebėti ir kokybę. Informacija, ženklinimo informacija, reklama ir visi reklamos teiginiai neturi klaidinti vartotojų jiems renkantis e, prekės pagal kokybę. Kokybė gali skirtis kai kuriais atvejais priklausomai nuo vartotojų preferencijų skirtingose rinkose. Tačiau visada aiškiai ji turi būti nurodyta. Aš siūlyčiau šiek tiek giliau žvelgti į šį klausimą per kitą rezultatų lentelės e, e, rengimą, tikrinant vartotojų nuomonės ir atsakymus į klausimą, kokiu mastu tas klausimas, tikėtinos kokybės klausimas yra jiems svarbus ir po to iš tą informaciją pasinaudoti renkintis tolesniems veiksmams ir priemonėms. Ačiū. Ponas Engelis. Thank you. Ačiū pirmininkė, pona Mimica. Tonis Boržas paskelbė, kad dirbsės dėl e, paslaugų kokybės. E, ir nors komisija yra paskelbus, kad dirbs daugelės rytį, tačiau šiuo klausimu nebuvo daug padirbėta. Šiek tiek buvo kalbama apie prekių kokybę, saugą, bet nedaug, nedaug apie paslaugų saugą. Konkretis rytis yra priešgaisrinė sauga. Malcolmas Harboras sutiks, kad e, žmonės Europos Sąjunga miršta kasmet, nes kol kad dėl komisijos kalties, tačiau neturime teisėkuros e, sistemos, e, teisės sistemos, kuris skatintų Europos Sąjungos narės gerinti saugą šioje srityje, kad piliečiai nemirtų, nežūtų. Taigi norėjau paklausti, ar ketinate ką nors daryti šioje konkrečioje srityje. Taip pat norėčiau, kad pasakytumėte, ar komisija ketina uh, tęsti darbą pagal pono Boržo pranešimą, kad e, paslaugų sauga yra problema. Ačiū. Aš nesakyčiau, kad prekių saugos rytis yra daug geriau išplėtota negu paslaugų saugos rytis. Ir todėl visi kolegijos komisarai turi dėti visas pastangas bendrai, siekiant šioje srityje daugiau padaryti. Galbūt e, ne mano kaltė, kas vyko iki anksčiau, tačiau bus mano kaltė, jeigu nieko nebus padaryta ateityje, netgi jeigu uh, nieko nebus padaryta per ateinančių 16 mėnesių, tai yra likusią kadencijos dalį. Kai kurios rytis yra reguliuojamos, ypač um, apgyvendinimo sauga, nors ir čia yra galimybių gerinti teisės reikalavimus saugai. Taip pat daugiau dėmesio galime skirti uh, priešgaisriniai saugai, kalbant ne tik apie paslaugas, bet ir apie prekes, e, gernant medžiagų atsparumą, ugnį ir panašiai. Nors tai galbūt yra susiję su tam tikrais e, e, priešgaisriniais elementais, kuri gali kelti kitokį pavojų. Tačiau apskritai paslaugų sauga yra tas sritis, ta nauja sritis, kurią reikia, kurią reikia darbuotis ir tai būtų vienas iš prioritetų saugos srityje šiai komisijai ir komisijos atstovui, kuris dirbtų vartotojų apsaugos, vartotojų politikos srityje. Ačiū. Ir galiausiai, ponia Raptai, vienas klausimas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε και καλή... Ačiū pirmininkė. Norėčiau Jūs pasveikinti atvykus pas mus ir palinkėti sėkmės. Pateiksiu labai paprastą klausimą. Vartotojai priklauso nuo e, komisijos sprendimų. Jūs esate vienas iš tų komisarų, kuris prim sprendimus ir aš noriu Jūsų pasiteirauti. Ar Jūs esate pasiruošęs atlaikyti ir konfliktus? su e, jūsų kolegomis e, gindami e, vartotojus, pavyzdžiui, kolektyvinio skundų nagrinėjimo mechanizmo srityje? Ačiū. Mano atsakymas būtų, kad tai būtų mano užduotis. Ir būtent griežtai kelti vartotojų interesų klausimą, vartotojų lūkesčių klausimus visose kitose politikos srityse susijusiuose su jų interesais. Pirmieji kontaktai ir diskusijos su komisijos nariais ir vicepirmininkais leidžia man jaustis optimistiškai. Jaučiamas visų jų, aš paėtuoju visų jų pasirengimą, ne tik į vartotojų interesus žvelgti ne kaip į konfliktą keliantį interesą įvairiose politikos rytise, bet vartotojų interesus laikyti svarbia ir jų darbo dalimi. Ir šiuo metu man atrodo, kad šis procesas neturėtų sukelti interesų konflikto su kitomis politikos rytimis, bet e, apskritai kolegija turbūt, e, galima sakyti, bendradarbiautų visame darbe, kai tai susiję su vartotojų politika. Ir aš pasirengęs savo e, darbą atlikti ir atkreipti tai dėmesį. Ačiū kolegoms, dėkoju visiems, kad laikėsi skirti skirta laiko, buvo užduoti klausimą 29 komiteto narių, labai ačiū. Dabar norėčiau paprašyti paskirtai komisarą pateikti trumpą baigiamąją kalbą. Galime skirti tam turbūt kokias penkias minutės. Galime skirti jums kiek norite laiko iki penkių minučių ir po to baigsime klausimus. Taigi prašom. Intensive, valuable and inspiring. Dėkoju už tokį vertingą pasikeitimą nuomonėmis. Šiandien turėjome puikią progą, kuri dar kartą patvirtino jūsų įsipareigojimą vartotojų politikai ir apskritai vidaus rinkos plėtojimuisi bei darbo vietų kūrimui ES ir augimui. Jūs rūpinatės vartotojų interesu, vartotojų potencialu. Jau ne pirmus metus rūpinatės šiuo klausimu ir aš norėčiau gebėti pasiekti tą jūsų aukštą pasišventimo lygį vartotojų politikai plėtoti. Aš dabar pasistengsiu išdėstyti kelias pagrindinės galimybės, kurias siūlo mano pareigos, nors turiu ir labai nedaug laiko. Mes turime numatyti prioritetus. Jeigu būsiu patvirtintas, aš nenuilsdamas dirbsiu, kad daugiau dėmesio Europoje būtų skiriama vartotojų klausimams Europos politikoje stengsiuosi, kad ši politika atneštų naudos. Aš norėčiau ginti vartotojų darbo tvarkę ir kad toks mano darbas būtų sėkmingas, man reikės partnerių, kurie rūpinsis tais pačiais klausimais. Jeigu mano kandidatūrai bus pritarta, mano prioritetai bus skirti esamo teisinio pagrindo konsolidavimui, daugiausia dėmesio bus skiriama produktų saugumui, medicininių prietaisų, in vitro diagnostinių prietaisų saugumui, taip pat e, naujoms paslaugoms, kur mes turime užtikrinti vartotojų interesą ir interesą geresnės teisės. Aš taip pat norėčiau daugiau dėmesio skirti įgyvendinimo praktikai, įgyvendinimo gebėjimams nacionalinių lygių ir Europos lygių. Tikiuosi, kad man pavyko parodyti, kad būsiu pasirengęs bendradarbiauti su visais partneriais šioje politikos srityje ir bendradarbiauti, bendrauti su vartotojais, informuojant juos apie vartotojų politikos teikiamą naudą, teikiant e, tikslinę informaciją atspindint pagrindinius vartotojų poreikius. Mums taip pat reikia teikti informaciją ir pramoniai, verslo sektoriui, kad jie taip pat būtų sąmoningi vartotojų interesų atžvilgių. Ir kad jie palengventų e, prieigą vartotojams prie rinkos. Pone pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai, parlamentas atliko labai svarbu vaidmenį formuojant vartotojų politiką. Ir aš ketinu jeigu mano kandidatūrai bus pritarta tokį darbą tęsti ir ateityje. Aš įsipareigosiu glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, ypač rengiant šiuo metu svarstomus teisės aktų pasiūlymus ir skirsiu dėmesio tam, kad teisės aktai būtų patvirtinti iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Taip pat esu pasirengęs bendradarbiauti ir dėl kitų esminių uh, vartotojams teisinių pasiūlymų. Leiskite man baigti keletų asmeninių pastabų. Aš pats galiu pasakyti, kad Kroatijoje mes stebime vartotojų politikos teikiamą naudą. Pas mus vartotojų politika nėra silpna, bet dalyvavau nuo pat pradžios rengiant mūsų vartotojų apsaugos teisės aktus. Aš pasisakau už šios teisinės bazės stiprinimą, darinant ją su ES teisynu. Dabar e, Kroatija jungiasi prie ES ir aš norėčiau, kad ši svajonė, kad Kroatija taptų vidaus rinkos dalimi, aš norėčiau, kad ši svajonė išsipildytų. Jeigu aš būsiu patvirtintas, įsipareigosiu visišką, įsipareigosiu siekti realių rezultatų vartotojams, kad vartotojai turėtų realų vaidmenį, kad jie būtų realiai apsaugoti bendrojoje rinkoje. Ačiū Jums už šias konstruktyves diskusijas, ačiū už Jūsų indėlį. Ačiū už pateiktas detalės, priemonės ir politikos kryptis, kurias reikės ateityje stiprinti. Ta darba turės daryti komisija, komisijos tarnybos ir aš nekantriai laukiu būsimo šio darbo. Ačiū. Well, Labai ačiū paskirtasis komisarė, už jūsų dalyvavimą šiame klausime. Aš net neteisingai paskaičiavau, iš tikrųjų 30 narių pateikė jums klausimus, mes beveik laikėmės nustatyto laiko grafiko, labai ačiū. Dabar norėčiau formaliai baigti klausimą, bet dar priminsiu, kad frakcijų atstovai ir kiti susitiks šiandien trečią valandą po pietų. Ir mes tuomet įvertinsime klausimo rezultatus ir pirmininkų suėgai pateiksime savo nuomonę, dėl to paskui vyks balsavimas parlamente. Labai ačiū už jūsų dalyvavimą ir ačiū ponui Mimica už jo tokią energingą dalyvavimą šiame klausime. Ačiū.